Ich eröffne die heutige Sitzung des äh, Haushaltskontrollausschusses. Darf Sie alle. Pradėkime biudžeto komiteto posėdį. Šiandieną noriu visus pasveikinti. Tikiuosi, kad e, jūsų savaitgalis buvo puikus, e, sėkminių. Nu, turime patvirtinti darbo tvarkį ir ponas Skilakakis nori paprašyti žodžio pirmininkė, kolegos Alde frakcijos vardu norėčiau pasiūlyti rytoj nukelti balsavimą dėl Marinėskų pranešimo, kuris numatytas rytoj ryte dėl finansinės paramos atominių elektrinių Bulgarijoje, Tvaro, Slovakijoje eksploatavimo nutraukimo kadangi dar negavome balsavimo sąrašo ir kompromisinių pakeitimų ir laiko iki rytojaus liko nedaug, nespėsime visų darbų nuveikti. Pirmininkas, ačiū kolegai Skilakakiui, kuris pateikė pasiūlymą nukelti balsavimą dėl Marinesko pranešimo, ar kas nors iš frakcijų pageidautų pasisakyti dėl šio pasiūlymo, ponė Greslė, ačiū kolegai Skilakakiui, mes taip pat jaučiamės, taigi pritarėme šiam pasiūlymui. Pirmininkas, ačiū. Ar dar kas nors norėtų kalbėti, niekas nenori, tuomet galime balsuoti dėl šio pasiūlymo, kas už balsavimo nukelimą, kas prieš, kas susilaiko pasiūlymui pritarta. Ar kas nors dar norėtų pakeisti mūsų darbo tvarkę, atrodo niekas. Taigi patvirtiname darbo tvarkę su ką tik patvirtintų pakeitimu. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad šis posėdis e, yra transliuojamas internetu. Ir dabar patvirtinkime praėjusio posėdžio protokolą ir turėtumėte dėl jo pasiūlymų arba pastabų, kad įgavau informacijos, kad šiandien yra vertimo į suomių kalbą, ar ši informacija teisinga. Rytoj bus vertimas į švedų ir suomių kalbas, ar nebus? Rytoj bus vertimas į suomių kalbą. Ar kas nors turėtų pastabų dėl balandžio 23-24 dienos posėdžio protokolo? Nematau. Norinčių pareikšti pastabas, protokolą patvirtiname. Ir pradėsime balsavimus. zwar steht zur Abstimmung der Stavra. Balsuokime dėl Stavrakakio pranešimo, kurio tema tai yra tiksliau nuomonė. Ar kas nors norėtų tarti žodį dėl šios nuomonės? Niekas nenori. Tu gerai, jeigu turėtume tinkamą balsavimo sąrašą. Septintasis straipsnis, antrasis pakeitimas, kas už, prašau kelti rankas, kas prieš, susilaikė, pritarta. Pirmasis kompromisinis pakeitimas, kas už, Prašau kelti rankas, kas prieš susilaikė, vienbalsiai patvirtinta. Tokiu būdu atkrinta 20 ir 3 pakeitimai, toliau 11, kas balsuojate už 11 pakeitimą, kas prieš susilaikė. Keliems balsavus prieš pritarta 12 pakeitimas, kas už prieš susilaikė, vienbalsiai pritarta, ketvirtasis pakeitimas. Dėl vedimo tvarkos ar galėtume balsuoti dėl visų kitų likusių pakeitimų vienu metu? Pirmininkas nesutinka. Ketvirtasis pakeitimas Tavrakakio, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Balsų dauguma pritarta. Dabar e, galėtume pamėginti balsuoti kartu dėl pakeitimo nuo 5 iki 8. Ar įmanoma? Ne, neįmanoma, balsuokime dėl kiekvieno atskirai, kas už penktąjį pakeitimą, kas prieš, susilaikė. Vienam balsavus prieš pritarta, devintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė. Penktajam pakeitimui buvo pritarta. Dar kartą balsuojame dėl devintojo, kas už, prieš, susilaikė, vienbalsiai pritarta. Pirmasis pakeitimas atkrinta, toliau balsuojame dėl šeštojo, kas už, prieš, susilaikė, vienbalsiai pritarta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė vienbalsiai pritarta, septintasis pakeitimas, kas prieš susilaikė. Taip pat vienbalsiai pritarta, aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė. Taip pat vienbalsiai pritarta. Balsuojame dėl nuomonės projektos su visais pakeitimais. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pone Greslio dar nespėjo. Die elektronische Abstimmung will doch jemand abstimmen. Ist nicht der Fall, dann schließe ich die elektronische. Jeigu daugiau niekas nenori balsuoti elektroniniu būdu, tai baigiame balsavimą vienbalsiai 19 balsų už 0 prieš 0 susilaikė. Sveikiname pranešėją pana Georgijos Tavrakakis ir jis norėtų kalbėti. Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau tik e, padėkoti visiems kolegams už puikų bendradarbiavimą. Labai ačiū. Pirmininkas dėkoja. Baigiame balsavimus. Dabar svarstysime penktąjį darbo tvarkės punktą. Sąjungos metiniam biudžetui taikomas finansinės taisyklės. Bendra pranešėja yra Kresencija Rivelinė ir mūsų komiteto atstovė Ingeborg Kreslė. Tai yra labai svarbi tema. Norėčiau pranešėjų, rivelinį ir e, greslį paklausti, ar pageidautų jie kalbėti, kolega rivelinį. Jis suteikia pirmenybę poniai Gresliui, tai ją ir suteiksime žodį. Ačiū pirmininkė. Mes pasiekime svarbų darybų etapą. Dėkoju visiems kolegams, Gairiui Mulderiui, kurie atstovavo parlamentui trilogo darybose. Kita penktadienį dar turėsime svarstyti 14 e, neįspręstų klausimų, jos jau aptarėme su kolege Ivanova, tai buvo pakankamai mandagus. E, malonus susitikimas, kurio metu niekas nenorėjo visų kortų atskleisti ir tie 14 atvirų klausimų yra labai skirtingo pobūdžio, tiek kokybinio, tiek kiekybinio atžvilgių, yra atskirų straipsnių, yra tik tai tam tikrų straipsnių dalių, kurias reikia apsvarstyti ir spręsti Europos Sąjungos ambasadoriai e, tik artimiausius laikus teiks įgaliojimus e, penktadienį tarybos atstovams ir e, tarybos įgaliojimai yra labai riboti šioje srityje. Tikimės, kad jie galbūt bus išplėsti. Mums yra e, svarbus e, biudžeto vykdymo patvirtinimas, tai yra 156 iki 158 straipsniai. Per pastarąjį trilogo posėdį daug dėmesio skiriame atskirų institucijų administraciniai e, autonomijai, savarankiškumui, tačiau taip pat svarbu, kad institucijos teiktų komisijai visą informaciją, kuri yra svarbi. Penktadienį vyko techninio pobūdžio susitikimas, iš tarybos girdėjome balsų, kad e, tam pasiūlymui nebus pritarta. Ir Jeigu taryba nekeis savo pozicijos, tai mes galbūt turėsime papildyti biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą, įvedant papildomus papunkčius, kadangi šiuo metu reikia 10 biudžetų tvirtinti agentūras kartu sudėjus ir na, šitas pakeitimas uh, nereikštų labai didelių pokyčių mūsų darbe, kalbant apie daugiametę finansinę programą ir biudžeto lankstumo išlaikymą, tai e, tos nuostatas mes norėtume išlaikyti ir kartais e, mūsų požiūris šio klausimo nesutampa su valstybė vyriausybė vadovo pozicija, galbūt e, čia reikėtų paraginti valstybės narės lankščiau elgtis su savo administracijos struktūromis apie tai e, kalbėti. E, taip pat e, bendras valdymas yra svarbus punktas. <clears throat> Penktadienį turėsime įsvarstyti. Neturime didelių vilčių, kad čia pasistumėsime į priekį dėl patikos fondų ir e, e, daugia šalių finansavimo projektų, tai yra e, lėšos, kurios pervedamos jungtinėms tautoms, panašioms organizacijoms. Taryba dėl šio klausimo laikosi pozicijos, kad uh, tarptautinės institucijos gali geriau, tinkamiau valdyti šio fondo lėšas. Mes tuo tarpu tokios nuomonės nesilaikome, mes e, pageidavome, kad parlamentas taip pat galėtų išsakyti savo nuomonę dėl šių lėšų panaudojimo, ne vien tik tai taryba viskas spręstų, dėl e, galimybės e, finansuoti pastatų statybą paskolų lėšomis kitų susijusių klausimų taryba taip pat tam tikrų išlygų yra pareiškusi <clears throat> taip pat ir dėl deleguotų teisės aktų naudojimo. Mes susipažinome su pastarę savaitę paskeltais dokumentais. Aš e, kaip ir anksčiau manau, kad vėliausiai rugsėjo mėnesį per pilnąją sesiją turėtume balsuoti dėl atitinkamų rezultatų, nes tai yra Asmeniai teisės aktai tvirtinant būsimą daugiametę finansinę programą. Be Liepos pirmos dienos yra dar papildoma data, Liepos 12 numatyta Strasbūrė. Su nusiteikusi optimistiškai, kad mums pavyks pasiekti savo tikslų. Ačiū. Labai ačiū, ponė Grešlė, kolegė Rivelinė, jeigu norėtumėte papildyti, prašau jums žodį. Credo che abbia già detto tutto in maniera. Kolegė Grasel jau viską pasakė ir netgi labai aiškiai pasakė. Aš tiesiog norėčiau sugrįžti prie kai kurių jos teikinių, teiginių, tai yra prie 55 straipsnio bendrojo valdymo. Man atrodo, kad šiuo klausimu turėtume galvoti apie įvairių valstybių narių poreikius bei reikalavimus. Ypač tokiais sunkiais laikais reikėtų į tai atsižvelgti. Na, ir 130 ir 131 straipsniai toliau reikėtų jų nuostatas, jų nuostatas atsižvelgti būtinai, nepamirštant daugiametės daugiametės finansinės priemonės, kaip žinia, ji priklausys daug nuo 130 ir 31 straipsnio. Na, o bendrai paėmus norėčiau pasveikinti šio parlamento atstovus su, su tokiu sėkmingu bendradarbiavimu, mano kuklė nuomonė bent jau taip. Ačiū kolega Rivelinį. Aš norėčiau dar biudžeto kontrolės komiteto vardu padėkoti abiems bendrapranešėjams, abiems kolegoms už iki šiol nuveiktą darbą. Taip pat ačiū ir visiems šešėliniams pranešėjams, kadangi iš tiesų jau vyko keli tie techninio pobūdžio sustikimai, trilogai ir susidursime dabar su tą sudėtingą užduotimi pagaliau rasti bendrą sprendimą, pasiekti rezultatą nors kolegė Greslė jau atkreipė dėmesį į tai, kad e, dabar eilė laukti tarybos ėjimo. Galime tik dar kartą visiems tai priminti. Ir reikia pabrėžti tai, kad mes norėtumėm tokių biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kurios leistų įveiksmingai kontroliuoti, ypač galvojant apie pasidalijamosios atsakomybės sritis. Norėtumėm, kad ateityje būtų aišku, kas už ką atsakingas, kokios kompetencijos sritys, kad tai būtų galima veiksmingai kontroliuoti mokesnių įplaukų panaudojimą. Tiek parlamentas, tiek taryba. Čia dalyjasi kompetencija. Ir dėl to labai svarbu pabrėžti ir biudžeto kontrolės komiteto vaidmenį šiuose dėrybose, bandant pasiekti sutarimą su taryba per pirmąjį svarstymą. Kiti komitetai laukia to, kad remiantis jau naujomis taikomomis finansinėmis taisyklėmis būtų galima tartis ir dėrėtis dėl kitų įvairių dosijai. Spaudimas, aišku, nemažas, nors neturėtumėm jam pasiduoti, nes biudžeto kontrolės darbas čia yra labai svarbus, norint užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų pinigai būtų panaudojami skaidriai, tinkamai. Mes Esame įsipareigoję tą užtikrinti mūsų mokesčių mokėtojams. Ir dar naudodamasis progą noriu priminti, kad kolega Lamasiu ir aš kartu su biudžeto komiteto nariais, kai kuriais jau esame susitikę ir aptarę šios reikalus, tad galėsime vadovautis bendrais priimtais sprendimais. Toliau dar kalbės kolegė Alessandra ir paskui kolega Audy. <clears throat> E, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjams už visą pateiktą informaciją apie darbų eigą. Atrodo, kad jau gerus septynis mėnesius deramės formalių bei neformalių susitikimų metu korepero susitikimas visai neseniai buvo, aš neatsimenu netgi kada, tikslaus kalendoriaus neturiu dabar po akimis. Ir iš tikrųjų, prie kogi visą tai prives, iš viso yra 47 teisės aktų projektai, dėl kurių e, balsuoja Europos parlamentas. Visi šie teisės aktai yra susiję su mūsų nagrinėjimu klausimu. Dabar 2000 14-20 metų biudžetas yra svarbus labai mums klausimas ir dabar dėl reglamento balsavimo nuolačius balsavimas yra atidėliojamas, jau du kartus buvo atidėtas. Ir dėl to nuolat turime kreiptis į komisiją bei audito rūmus bei teikti teisės aktų pasiūlymus, ataskaitas, pranešimus Na ir šiandien atsidūrėme tokioje situacijoje, kurioje jaučiuosi šiek tiek vieniša, turiu pripažinti, kaip kad buvo su biudžeto vykdymo patvirtinimu, pavyzdžiui. Ir kaip ir kitais klausimais vėl esu tapusi šių dėrybų įkaitę. Juk tai jau nebe dėrybos, tampa kažkoks tai neįmanomas uh, neįveikiamas darbas. Taigi norėčiau paprašyti kolegų šiek tiek tikslumo dėl konkrečių datų, dėl darbo atverkės. Kadagi visa tai baigsis? Juk tai yra 2014-2020 metų biudžetas. Straipsniai susiję su finansiniu reglamentu. Visa tai yra glaudžiai tarpusavėje susiję ir aš norėčiau sužinoti, kaipgi tai konkrečiai veikia. Ar dabar mes deramės dėl finansinio reglamento, ar sprendimai bus priimti kitame forme, ne mūsų parlamente. Na ir kaip jau ir sakiau, du kartus buvo atidėliojama Todėl norėčiau dabar tiesiai šviesiai paklausti, ar galite mums pasakyti, kokia būtų ta galutinė data, po kurios jau nebeįmanoma bus skinčytis dėl detalių. Taigi, kada visa tai baigsis? Nes jeigu mes su Mes, tarkim, dabar dirbame su sektoriniais reglamentais ir neturėdami bendrojo reglamento negalime e, netgi dėti konkrečių nuorodų į straipsnius. Ir neįmanoma dabar to padaryti, tiesiog neįmanoma e, dirbti toliau, neįmanoma dirbti toliau su sektoriniais reglamentais. Nereikėtų pamiršti ir to, kas buvo pasakyta jau komitete. Taigi, kada konkrečiai bus priimtas sprendimas šiuo klausimu? Kai kurie iš mūsų dirba ir kitais klausimais glaudžiai su tuo susijusiais. Taigi, ši situacija tęsiasi jau septynerius mėnesius, gal jau atėjo laikas pagaliau priimti galutinį sprendimą. Na ir dar mano antrasis klausimas būtų vienas. Norėčiau išgirsti atsakymą iš pranešėjų. Uh, piliečiai labai dažnai klausia, kasgi buvo padaryta per pastaruosius mėnesius, ko neturėjome iš pradžių ir ką turime dabar. Po politinio trilogo, trilogo po visų dėrybų, kokių konkrečių rezultatų esame pasiekę. Nes man dabar pradeda kilti problemų su mano e, apygardos piliečiais, su regiono vyriausybė, nacionalinė vyriausybė, manęs klausia, kasgi buvo padaryta ir ar vertėjo tai tęsti tuos septynerius mėnesius ir apskritai, ar visi oficialūs ir neoficialūs sustikimai buvo kažkam tai naudingi, nes man atrodo, kad kai visą tai tęsiasi jau septynis mėnesius, tai reikia kažkokios tai konkrečios informacijos pateikti pagaliau ir piliečiams. Ponas Odžiai. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjus. Šis darbas yra tikrai labai sudėtingas ir nedėkingas. Norėčiau dabar paklausti, ar neįmanoma būtų gauti dokumento, iš kurio galėtume susidaryti bendrą vaizdą apie visus darybų etapus. Nes aš, pavyzdžiui, pasisakiau už tam tikrus pasiūlymus mūsų komitete bei biudžeto komitete buvo tam pritarta. Aš norėčiau konkrečiai sužinoti, kiek toms mintims, tiems pasiūlymams buvo pritarta. Štai pateiksiu pavyzdį. Siūliau, kad ES turėtų investicijų skyrių savivaldybėse dažnai yra veiklos išlaidos ir investicijos atskirtos atskirai. Taigi dabar galima būtų galbūt investicijas į tokias programas kaip Galilėjo arba ITER įtraukti. Tokios investicijos gali būti ilgalaikės ir siekti daug toliau negu kad keletas tik tai finansinių perspektyvų. Taigi, ar galima būtų konkrečiai kažkur tai inkorporuoti būtent tokį pasiūlymą? Na, dabar komisija tam priešinasi, sako, kad sudėtinga būtų tai padaryti ir galiausiai pritrūkę argumentų jie sako, kad prieduose yra ši informacija. Ne, aš neprašau informacijos apie investicijas prieduose. Ne, aš tiesiog manau, kad reikėtų veiklos išlaidas ir investicijas atskirti. Juk investicijos nėra susijusios vien tik tai su išlaidomis. Tai yra susiję ir su pajamomis, pavyzdžiui, su euroobligacijomis. Ko gero reikės investic, pajamas iš investicijų kažkur tai įtraukti į šį dokumentą. Po vidinių auditų paaiškėjo, kad naudos gavėjai nėra patenkinti metodais, Taigi reikėtų į tai atsižvelgti. Na ir dar vienas dalykas. Man labai svarbus dalykas yra paprastumas ir aiškumas. Ar pranešiai gali užtikrinti, kad šiame finansinėme reglamente yra pasirinktas tinkamas teisinis pagrindas siekiant supaprastinimo? Yra daug pranešimų. Kervalo kiti pranešimai parengti. Bet dabar komisaras Kvin sako, kad politiškai jie tam kaip ir pritartų, bet su tuo klausimu dirba kitos tarnybos. Na ir dabar mokslinių tyrimų finansavimo taisyklės apima finansinio reglamento taisyklės bet e, kartais tiesiog dedamos nuorodos į finansinį reglamentą, kurį mes šiuo metu bandome keisti. Taigi dėrėtų gal suderinti atskirų reglamentų ir bendrojo reglamento nuostatas. Ir kaipgi mes galime būti užtikrinti tikri, tuo, kad e, šis finansinis reglamentas, naujasis reglamentas supaprastins mums gyvenimą ir kaip, ar tikrai galime tai savo piliečiams pasakyti. Ačiū kolegai Audi, Odi, atsiprašau. Pone Ivanova dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, aš taip pat norėčiau prisijungti prie padėkos žodžių pranešėjams. Manau, tikrai nelengvas darbas buvo ginti parlamento poziciją šiuose dėrybose Aš pati dalyvavau tik vienam iš trilogų ir tai jau mačiau, kad tikrai užduotis, užduotis labai sudėtinga. Turiu vieną klausimą dėl mm, Herkulio programos, kai buvo kalbama per trilogą dėl skiriamų lėšų, dėl paskirstamų lėšų, tas klausimas iškilo ir man susidarė įspūdis, kad trilogo metu buvo taip, kad komisija norėjo išsaugoti universalumo principą, o Olafas visai kitaip mane tuo klausimu, laikėsi visai kitokio požiūrio. Ir mano klausimas būtų, jeigu norim išlaikyti status quo, ar galim tai daryti pagristai, ar galime išsaugoti tą universalumo principą ir toliau. Tai yra labai svarbus klausimas, kadangi šiuo metu rengiame dosiją ir būtų labai svarbi ir įdomi mums pranešėjos nuomonė to klausimu. Ja, Dank. Sind einige Aspekte. Ačiū. Buvo užsiminta apie kelis aspektus. Žvelgiu į salę ir klausiu, ar bus dar norinčių pasisakyti, ar jeigu ne, tada Galbūt bendra pranešiai ar šešėliniai pranešiai norėtų pasisakyti, sureaguoti klausimus. Prašom, ponia Greslė. Mėly kolegos, puikiai suprantu, kad esat nekantrus, sunku laukti rezultatų. 308 pasiūlymai dėl pakeitimų buvo pateikti. Ir dabar po šios kovos jų liko jau tik 14 Taigi liko patys svarbiausi esminiai dalykai ir manau, kad birželio pirmą arba vėliausiai birželio 14 Strasbūrė jau pasieksime galutinį sprendimą apytikrį. Ir ką mes pasiekėm iš tikrųjų yra labai nemažai. Apie daug ką nekalbėjau, dėl to, kad jau 3-4 kartus ir čia komitete esame pasisakę šią temą, tad nenorėjau kartotis ir minėti viso to paties. Bet kalbant apie rinkiminę apylinkę, um, reiktų kelti klausimą, kas yra remtinos išlaidos ar sąnaudos, kaip jos apskaičiuojamos, kaip apskaičiuojamos remtinos personalo išlaidos. Projekto vadovas visada turi prisimti labai svarbės užduotis šioje srityje. Taip pat kalbėjom apie tai, kokį vaidmenį vaidina nacionalinės apskaitos sistemos Norėjome, kad e, tos nacionalinės sistemos būtų suderinamos su ES teise. Tai ir yra nemažas rezultatas, kurį mes pasiekėm, būtent mokslinių tyrimų srityje ypatingai. Kalbant apie struktūrinius fondus, reikia būti atsargiems ir žiūrėti, ar nebus dar kokiu nors įvo, įvykių per ateinančias savaitės ar mėnesius. Ir labai daug esminių rezultatų svarbių parlamentui pasiekėm. Biudžeto kontrolės komitetui svarbių rezultatų pasiekėme, ypač dėl to, kas pasakytina apie lėšų kontrolę. Dokumentus, kuriuos gavome, peržiūrėjome, pateikėme juos naujai struktūrizuotus ir stengiamės vadovautis tą pačią procedūrą kaip ir e, biudžeto įvykdymo patvirtinimo metu. Kad nebūtų taip kad likus trims dienoms iki komisaro um, vizito 500 puslapius taigi atsiranda dokumento ant stalo. Reikia, kad um, komisija galėtų irgi atitinkamai pasiruošti. Taigi kalbame ir apie šios dokumentus, ir apie biudžeto vykdymo patvirtinimo dokumentus. Taip pat dėl lėšų susigražinimo irgi šitą pasiekėme. Bus numatytas teisinis pagrindas dėl finansinių korekcijų ir dėl išlaidų susigražinimo ar sąnaudų susigražinimo. Tik klausimas, kada kas bus taikoma. Čia yra trys elementai naujam reglamente. Viena vertus finansiniai e, instrumentai, antra vertus kainos. Iš naujo kalbam visiškai apie finansinių priemonių koncepciją. Čia yra kalbama apie tai, kaip reikėtų tas priemonės valdyti ir kaip e, kontroliuoti tų priemonių panaudojimą, kaip užkirsti kelią tam, kas įvyko Ispanijoje, kaip užkirsti kelią burbulo susidarimui. Taigi dirbame pamažu, žingsnelis po žingsnelio ir tikrai nebuvo tas lengva visais atvejais. Yra specialios taisyklės numatytos žemės ūkio sričiai, sanglaudos, mokslinių tyrimų, išorės vystamosios pagalbos rytyje. O dėl to, kaip turėtų atrodyti kontrolės sistema pagal pasidalyjamąją kompetenciją, vyko labai išsamios diskusijos taip pat ir su valstybėmis narėmis. Nenorime, kad kontrolė e, vyktų tik tam, kad e, būtų kas nors kontroliuojama, norime ir rezultatų pasiekti. Ir man atrodo, kad tų rezultatų tikrai pasiekėme, galvojant apie geresnį lėšų panaudojimą ateityje. Yra tiesiog dar likę kai kurių taisyklių, um, kurios um, prieštaraudavo viena, viena kitai ir stengiamės jas formuluoti taip, kad uh, tie prieštaravimai būtų pašalinti dėl tiesioginio lėšų panaudojimo ar valdymo. Kas tuo galėtų užsimti? Klausimas kyla, kaip kontrolę užtikrinti, kaip įvertinti, kad kiti, naudodami tas lėšas, vis dėlto siektų mūsų visų bendrų tikslų, mums visiems bendrų tikslų. Ir apie tai išsamei kalbėjome. Numatėme taip pat prielaidas ir elektroniniai vyriausybė ir valdymui. Ir čia komisija pateikė tam tikrą projektą dėl kainų. Čia jau visai nauji dalykai, numatėme galimybę pasakyti, štai yra 100 milijonų eurų skirta jums ir jais reikia pasiekti tam tikrą priemonę ir gyvendyti tam tikrą priemonę, pavyzdžiui, mokslinio tyrimų srityje. Aš e, nepasisakiau už tai, bet vis dėlto ta galimybė atsirado tam, kad būtų išspręstas klausimas dėl to, kada biudžeto kontrolės institucija gali įsikišti rimtis veiksmų. Viena vertus mes duotume sutikimą, sus, sutikimą vieną kartą per septynerius metus ir tuomet nebeliktų galimybės liktai įsikišti. Tad norėjome, kad būtų kitaip, kad parlamentinė kontrolė galėtų vykti veiksmingai visose teminėse srityse. Apgailestauju dėl to, kad dokumentas yra štai toks storas ir išsamus, paprastai reikėtų jums visą pristatyti, bet man atrodo bus geriau, jeigu išsiuntinėsime visiems dokumentą elektroniniu paštu į visus biurus ir matysite, kur į kokią vietą buvo įtrauktas kuris pakeitimas. Susisiekėme su visais pasiūlymų autoriais ir būtų buvę gerai, kad ir jie būtų galbūt dar sureagavę, pasakę savo nuomonę. Stengiamės tikrai atsižvelgti į kiekvieno autoriaus pageidavimus. Dėl e, vidaus kontrolės, vidaus audito, pamiršau dar tą paminėti, ateitie bus taip, kad e, komisija teiks e, mums vidaus audito įstaigų sąrašą ar tos vidaus auditus ir galėsim vadovautis biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūrą. Kas norite susipažinti su dokumentu, aktualiausia naujausia versija yra datuota balandžio, balandžio 25 diena, jau gal 9 ar 10, tai yra dokumento projektas mielai, juo pasidalinsime su jumis. Man atrodo, geriausia bus paprašyti sekretoriato visiems jums išsiuntinėti šį dokumentą. Ir man atrodo, kad vertėjo taip smarkiai dirbti, man atrodo, rezultatas bus tikrai neblogas. Bandėme supaprastinti kai kurias taisyklės, sumažinti taisyklių skaičių, nes kai kur tų taisyklių tikrai reikės mažiau. Labai džiugu, kad visi teikėte taip drausmingai e, pakeitimus savo, kaip ir kolega Stavrakakis reikia paminėti. Tikrai nereikėtų stengtis siūlyti daugybės išimčių, nes tai tik tai greuna sistemą ir dar kolegijai Ivanovai atsakysiu dėl tabako. Pamenate, buvo sudaryti sustarimai su didžiausiais tabako koncernais 2 milijardai eurų sutarta gauti iš jų įmokų per 10 metų ir tuos pinigus būtų siekiama panaudoti uostuose, pavyzdžiui, ir kitur, bandant užkirsti kelią padirbinėjimui, kontrabandai. ir norima sumažinti kontrabandos e, mastus, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Ir šiandieną taip pat buvo labai sunku techninio sustikimo metus tarybą sustarti. Iki šiol buvo taip, kad e, buvo gaunama tik 10 procentų tų visų pinigų, visa kita dalis įplaukdavo į valstybių narių nacionalinius biudžetus. biudžetus. Taigi klausimas vis dar atviras, sprendimo jokio dar nėra pasiekta dėrėsimės. Dėl to, nors manau, kad ir ši dalis dėrybų parlamentui turėtų būti nemažiau reikšminga. Nes jeigu tik surinksime pinigus surinkamus dėl aptiktos kontrabandos, bet nieko nedarysime, kad sumažintumėm pačios kontrabandos mastus, tai irgi nieko gero neduos. Tikrai sudėtingas klausimas. Tokia situacija dabar, tikiuosi, sureagavau į visus klausimus. Ja, vielen Dank. Es gibt Ačiū. Dar yra norinčių paklausti, tačiau pirmiausia, steiksiu žodį kolegai Revelinį. Ačiū pirmininkė. Reikia konstatuoti, kad esama politiškai svarbių klausimų, kurie turi būti svarstomi, dėl jų tarybos pozicija nekinta ir taryba nelinkusi siekti konsensuso, tai apsunkina bendrą padėtį. Pone Greslė minėjo, kad pasiekime svarbių rimtų rezultatų. Pone Greslė pateikė savo apžvalgoje atitinkamą informaciją, iš kurios matome, kaip sudėtinga yra suprantamai pristatyti tas finansinės priemonės, tačiau dabar uh, jos tapo jau lengviau suprantamos, skaidresnės ir galime kalbėti apie tam tikrą bazinį dokumentą, pagrindų dokumentą rengiančias finansinės priemonės ir kad parlamentas galės galų gale tarti savo žodį dėl šių priemonių nustatymo ir panaudojimo. Taip pat, e, kalbant apie biudžeto sandarą, minimi, minimos e, euro obligacijos. Tai yra svarbus aspektas, e, atsakant į kolegos Odį klausimą, dėl to supaprastinimo, kuris be abejonės buvo mums labai, ypač kalbant apie pramonės politiką, mes laikomės nuomonės, kad vėliausiai 20 metais turime pasiekti šioje srityje užsibrėžtų tikslų. Tai nebus lengvas darbas, reikės daug pastangų įdėti, tačiau galime konstatuoti jau tam, tam tikrų teigiamų požymų. Manau, kad mums pavyks. Labai ačiū. Dabar kolegė Jela Sender, po to kiti kolegos. Ačiū pirmininkė. Pirmasis klausimas, kurį norėjau užduoti, jau buvo atsakyta, ponios Greslės. Kolega Rivelinė kalbėjo apie 2012 rugsėjo mėnesį kaip galutinį terminą. Ar tai yra patvirtinta tikroviška informacija? Jeigu taip, tai būtų gerai žinoti, kada vyks galutinis balsavimas. Mes pateiksime atitinkamus dokumentų pasiūlymus, tačiau tikrai norėtume daryti daugiau įtakos vykstantiems procesams. Ponės Greslės arba sekretariato noriu paklausti. Jeigu dabar patvirtinsime šį dokumentą ir gausime visą reikiamą informaciją apie šio straipsnio turinį, po dviejų mėnesių jau prasidės vasaro pertrauka, po to turėsime balsuoti plenarnėje sesijoje. Jeigu e, viskas vyks e, taip, kaip planuota, tai bus parengtas tam tikras dokumentas arba tam tikra apžvalga, kurioje bus e, nustatomos arba pateikimas atinkamos taisyklės dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo įvairių institucijų Tai yra politinė mūsų darbo dalis, tačiau labai svarbi taip pat ir techninė darbo dalis, nes tikrai norėtume gauti dokumentą, kurį svarstame jau kelis mėnesius su e, visomis, visais jos smulkiais punktais ir nuostatomis. Ir taryba taip pat nuolat kaišioja pagalius į ratus, tačiau kai mes turėsime tinkamą dokumentą, tai galėsime siekti tolesnės pažangos dėl daugiamentės finansinės programos yra deramasi. Birželio mėnesį taryba ir parlamentas turės žengti istorinės svarbos žingsnius ir arba mes pasistumėsime į priekį, kalbant e, apie finansinio valdymo sistemą, patvirtindami atitinkamus straipsnius, kuriuose kalbama apie daugiametę finansinę programą. Tačiau e, mes šiuo metu deramės dėl daugiametės finansinės programos tam tikrų nuostatų, kurias reikėtų įtraukti į kitus dokumentus. Taigi būtų malonu, kad jūs galėtumėte visus šios klausimus paaiškinti, tam, kad tas galėčiau juos paaiškinti savo rinkėjams. Kolega. Ir aš pritariu pranešėjams. kad būtina atsižvelgti į parlamento pageidavimus dėl e, biudžeto tvirtinimo tvarkos pakeitimų ir dėl tų punktų, kuriems mes teikiame pirmenybę ir čia žengiame teisingų kelių. <clears throat> Aš turiu galimybę dalyvauti vykstančiose dėrybose. Tikrai labai naudinga matyti stebėti, kaip elgesi taryba, turėdami omenyje, kad iki to laiko, kai prasidėjo trilogo posėdžiai, taryba visuomet bendraudavo tik tai su finansų ministerijų pareigūnais. Ir e, būtent tai paaiškina tarybos e, užsispyrimą kietą kaktiškumą dėl tam tikrų klausimų, nes e, valstybių narių pareigūnai e, norėdavo iki paskutinio cento atsijimti įmokėtas jas biudžeto lėšas, to tarpu ES tikslai yra visiškai priešingi. E, ir dabar pastebėjome tam tikro lankstumo. Iš tarybos pusės palauksime naujausių žinių iki penktadienio vėliausiai po antrojo dėrybų raundo turėtume rimtai peržiūrėti savo poziciją, nes e, parlamentas gali vieną vertus pritarti arba atmesti teikiamus pasiūlymus, tačiau e, anksčiau jau vyko taip, kad taryba e, pateikdavo tam tikrų politinių argumentų dėl būtinybės dėrėtis e, dėl tam tikrų nuostatų svarstant daugiametę finansinę programą. Aišku, pagrindinis klausimas, kas kiek moka ir kas kiek gali gauti atgal. Jeigu pritarsime, mes parlamentas šiems pasiūlymams ir e, mums svarbius klausimus nukelsime į tą dalį, kuri bus svarstoma jau susitarus dėl daugiametės finansinės programos, tai galėtume užimti tokią poziciją ir galime tikėtis, kad taryba dėl 65 straipsnio, dėl bendros e, valdysenos ar bendro valdymo atsižvelgs mūsų pageidavimus, jeigu ne, tuomet turėsime savęs paklausti, kaip elgtis toliau, nes galime konstatuoti, kad mes pasiekime svarbios pažangos, tačiau ta pažanga nėra esminė. Taigi, jeigu dėl daugiametės finansinės programos mes nusileisime tarybai ir jeigu 265 straipsnio taryba nenusileis mums, tuomet kyla klausimas, ar ta pažanga buvo pakankamai svarbi, kad galėtume pritarti teikiamiems pasiūlymams po pirmojo svarstymo. O iki šiol galiu konstatuoti, kad e, esu visiškai patenkintas daroma pažanga pirmininkas. Labai ačiū. Galime konstatuoti, kad viskas vyksta taip, kaip ir e, tikėjomės. Kaip komiteto pirmininkas noriu paminėti, kad e, parlamentas turi galimybių E, patvirtinti savo poziciją tik tai tuo atveju, jeigu laikysis iš vien ir visi likščioliniai pasiekimai buvo pasiekti būtent tik dėl to ir neturėtume leisti, kad mūsų politiniai partiniai nesutarimai mus suskaldytų, ypač dėl tvarkarašio nes yra akivaizdu, kad taryba pasirinko strategiją temti laiką. Aišku, ta strategija vertinama skirtingai, tačiau žvelgiant į priekį, manau, jog yra labai svarbu bandyti suvienijus pajėgas pasiekti e, kad būtų patvirtinus parlamento pozicijos per būtinąją finansinę perspektyvą pagerinti biudžeto kontrolės aspektus. Ir aš matau, kad toks poreikis tikrai egzistuoja, ponė Greslė. Dėl daugiametės finansinės programos yra pateikti penki pakeitimai, keturi dėl e, finansinės programos ir penktasis dėl tabako. <clears throat> Taryba teigia, jog supranta mūsų norą diskutuoti šio klausimu, tačiau teigia, kad ta diskusija vyksta netinkamu laiku ir diskusija dėl fondų būtų pats blogiausias pasirinkimas iš parlamento pusės. Esu tuo tvirtai įsitikinusi, mūsų biudžetininkų tikslas turi būti suteikti tam tikrą pagrindą kitiems fondams, kad būtų galima diskutuoti dėl to. E, nes e, numatyti tam tikrų postumių susijusių su fondais, diskutuojant dėl daugiametės finansinės programos, būtų šiuo metu netinkama pozicija, nes kiekvienas fondas turi lėšų, kurios lieka nepanaudotos metų pabaigoje ir po to lėšos grįžimas į biudžetą, tačiau vėliau panaudojamos e, pagal tam tikrą tvarką turime 62 teisinius pagrindus susijusius su daugiametė finansinė programa, todėl laikyti šios pozicijos, laikydami šios pozicijos prastume daugiau nei laimėtume. Todėl turėtume siekti antrojo įprastinio svarstymo. Tiksliau, jeigu jo siektume, tai nieko nelaimėtume. Kalbant apie 56 straipsnį, ir mūsų pozicijos pakeitimą e, su juo susijusi ir tarybos pozicijos pasikeitimą, galime daryti išvadą, kad čia tam tikri procesai jau prasidėjo. Komisija pateikė naujus dokumentus dėl atskirų straipsnių, kur pateikiama iki penkių naujų terminų ir formuluočių, kurias reikia vėl iš naujo apsvarstyti. Manau, kad iki bendro sprendimo tikrai trūksta nedaug, tačiau turime veikti dar kelias sudėtingas kliūtis, kurias reikia visiems darybų dalyviams peršokti. Nesu pesimistiškai nusiteikusi, tačiau taryba turėtų suprasti, kad mes jau priėmė tam tikrą ribą Ir manau, kad ta diskusija, kuri vyko neseniai, tikrai buvo visiems labai naudinga ir ši diskusija, kur dabar vyksta taip pat. Pirmikas, ačiū. Daugiau nematau norinčių kalbėti. Nedar ponia Ajala Sender norėtų. Aš tiesiog norėjau dar kartą pasisakyti. Galbūt pernelik jautriai reaguoju viską šiandien po piet. Tiesiog Aš norėjau paaiškinimų, norėjau sužinoti, kokiame etape mes dabar esame, kas vyksta. Ponas Odi taip pat to paties pageidavo, juk aš taipogi dirbu su finansinio reglamento, finansinio reglamento klausimais ir tam reikalingas yra pagrindas, kažkokia tai bazė, kuri neegzistuoja. Taigi aš nesu vienintelė, kuriai to reikia. Mes nesame čia pasiskirstę į kelias stovyklas ar susiskaldę, ne, mes tiesiog norėtume daugiau skaidrumo. Norėtume sužinoti, kurią linkme dabar einame ir kasgi mūsų laukia. Na, kol kas dar neturime visų straipsnių. Galbūt ponia Greslė arba ponas Rivelinė galėtų mums pateikti daugiau informacijos apie tai, kasgi nutiko su mūsų siūlytais pakeitimais. Juk liko tik tai porą mėnesių iki balsavimo, gerai būtų tai sužinoti. Na, aš norėčiau tiesiog savo rinkėjams atsiskaityti, norėčiau paaiškinti, kasgi buvo padaryta per tuos septynis mėnesius. dėrybos birželio pabaigoje galutinės vyks ir bus pristatytas galutinis projektas jau pasiūlymo birželio pabaigoje. Taigi jau labai greitai tai nutiks. Parlamentarai, kurie yra kilę iš šalių, kurioms labai aktualūs tie neišspręsti klausimai, norėtų sužinoti, kaipgi ten viskas vyksta, juk e, tai glaudžiai susiję ir su Vokietija, ir su Graikija, ir su Ispanija, tiek su jūsų, tiek su mūsų šalimis. Na, labai gaila, bet mūsų šaliai tai yra ypač svarbu ir mes tiesiog norėtume daugiau aiškumo, norėtume sužinoti, kasgi bus padaryta, ką mes iš to laimėsime. Sprendimai dėl lėšų, dėl pagalbos, visa tai, vis, į visus šios klausimus nėra dar atsakyta. Na ir dabar, taikant skirtingus finansinius reglamentus, 47 berots e, finansinius reglamentus, gerai būtų žinoti, ar tas pagrindinis bazinis reglamentas egzistuoja ar ne ir kasgi su juo vyksta. Aš nelabai viską suprantu, kiek suprantu, taryba viskam nepritarė, ko gero pirmo svarstymo metu nepavyks to padaryti. Aš tiesiog manau, kad mums reikia daugiau skaidrumo ir jeigu jau norėtumėte daugiau vienybės, tai gerai būtų išsiaiškinti kai kurios klausimus tam, kad mes žinotume, apie kągi čia konkrečiai eina kalba. Dar kartą, ponė Greslė. Mes tikrai žinom, kur linkeinam ir ko siekiam. Ta tikrai galiu patvirtinti. Ir vadovaujamės savo įgaliojimais, mandatu mums suteiktų. Ir tiek, kai atsiskaitome čia, tiek, kai atsiskaitome biudžeto komitete, vadovaujamės tuo pačiu mandatu. Kad biudžeto kontrolės komiteto nedomino kai kurie dalykai ilgą laiką, dėl to nesu neškalta. Ir apgalistauju, kad turiu tai pasakyti, bet tikrai to susidomėjimo buvo mažai. Buvo įvairių klausimų spręstinų nu ir mes tikrai galim rezultatus ar rezultatų suvestinę visiems pristatyti, nors jau dabar galiu paminėti tą faktą, kad 308 pakeitimus rezumuoti, pateikti jų santrauką bus gana sudėtinga, kad suprastumėte, kas vyksta. O bankų problemų valstybėse narėse irgi neišspręsime ir tai net nėra mūsų užduotis. Mes tiesiog norime suformuoluoti taisyklės, pagal kurias turėtų būti panaudojamos es lėšos, užtikrinant didžiausiai įmanomą skaidrumą. Ir procedūra yra tokia, kokia yra. Arba sutinkame su viskuo, arba su niekuo. Aišku, galima būtų gyventi ir su tuo, ir nesutikus su, su visais pakeitimais, bet vis dėlto kaip tada bus su lėšų panaudojimu. Dėl to, manau, kad reikėtų pasipriešinti toms kritikos strėlėms dabar mane skrienčioms. Aš tikrai galiu pasakyti, kad dirbame pagal savo mandatą, remdamiesi pasiūlymais dėl pakeitimų, kurių sulaukėme, patarėjai visą laiką dalyvaudavo sustikimuose, konsultantai mūsų ir darėme viską, ką galėjome. Galbūt su kai kuriais pakeitimais e, nebuvo galima sutikti. Pavyzdžiui, Žanas Pieras Odį buvo pateikęs pakeitimą, kuris buvo visiškai nesuprantamas e, skaitant, tad jo perklausiau, kaip yra, ką čia turėjai galvoje. Ir bandėme dirbti vadovaudėmės įprastinę tvarką. Būtų buvę tikrai gerai, jeigu būtume sulaukę daugiau reakcijų. Tai būtų buvę labai naudinga. Bet negaliu suprasti jūsų teiginių apie tai, kad niekas nesupranta, kas čia vyksta. Taip negali būti. Pavyzdžiui, Jensas Gairis visuomet dalyvavo mm, visose pristatymuose ir visko domėjosi. Kiti kolegos, kolega Kalfin, taip pat susisiekė su manimi ir techninio pobūdžio susitikime buvo pritarta atitinkamam jo pakeitimui. Įvaliu galiu pasakyti tau dabar, kad uh, pakeitimas dėl finansinių priemonių, dėl, virš, dėl viršutinės ribos. Štai komisijos buvo patvirtintas šiandien džiugi žinia. Ir tikrai nėra taip, kad mes e, kažkokiam kambarėlį užsidarę nuo visų slepiamės ir e, dirbame savo, mes viską pristatom ir jum, tik tai domėkitės tuo. Aišku, reikalas sudėtingas, nėra lengva viską suprasti ir visai suprantu, pasisakymus dėl to, kad ir komisijoje darbai vyksta pagal gana sudėtingą tvarką, bet dabar turime galimybę numatyti privalomesnio pobūdžio taisyklės negu kad iki šiol biudžetui taikomas. Nes iki šiol nebuvo galima taikyti opt-out taisyklės biudžeto e, principo atžvilgių, dabar jau tokia galimybė bus numatyta ir bus numatyta išimčių, jeigu jos yra tinkamai pagristos. numatysime tikrai griežtesnius principus lėšų panaudojimui, bet pasiekėme daugiausiai, ką galėjome. Mums buvo svarbu tą pasiekti. Reikia iškesnės tvarkos informacijos teikimui. Jeigu pažvelgsime į biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą mūsų, tai šiaušiasi plaukai iš tikrųjų, kiek informacijos, kokį kiek, kiek įgauna mūsų biurai per savaitgalį, reikia sureaguoti į daugybę klausimų, tik porą trejata kartų gauname aktualizuotą informaciją, bet ne, ne tai yra mūsų tikslas. Norėtumėm dirbti visai kitaip ir mano manimu, šiuo atžvilgiu tikrai pavyko padaryti pažangos. Pats procesas yra tikrai didžiulė našta. Mums visiems ir yra kolegų, kurie labai pasišventė dirba ties šio klausimu, nes galvoja, kad taip sukurs papildomos naudos Europos Sąjungoje. Dar kartą paminėsiu tai, kad atsiūsime jums dokumento projektą ar lentelę, santrauką visų rezultatų. Ir pabandysime atkreipti dėmesį į pagrindinius dalykus jau pasiektus iki šiol ir kas mums svarbiausia buvo kaip Europos parlamentui buvo siūlyta daug įvairių dalykų, į kurias buvo galima atsižvelgti būtent dėl to, kad labai rimtai ir mūsų kolegos šį darbą vertino. Tad dėkoju jiems visiems. Ačiū. Ja, zusammenfassend. Äh, Tuomet baigdamas tik konstatuoju tą faktą, kad turime du komitetus ir bendra pranešėjus. Mūsų komiteto narys ponas Rivelinį jau atkreipė dėmesį į tai, kokia reikšmė priskirtina šiam dosijai. Ir ponė Greslė yra biudžeto komiteto narė, kuri pristatė rezultatus taip pat ir šiame komitete. Ir labai gerai, kad tą padarė, nes tikrai nesinorėtų, kad kiltų konfliktas atitinkantis 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Taip pat dar norėčiau, naudodamasis progą, pasakyti, kad tie bendri rengiami posėdžiai suteikia galimybę abiejų komitetų nariams atkreipti dėmesį jiems rūpimus dalykus. Taip pat ir šiandien po piet yra kai kurie nagrinėjami dar dalykai traukti į darbo atvarkę mums svarbus. Ir tas patirta dėl to, kad norime žinoti, kur link judame. Ir nemažai per praėjusius metus parlamente teiktų pakeitimų aptarėme ėjome į dėrybas turėdami aiškiai suformuoluotą mandatą. Ir per keletą mėnesių darbo komiteto turiu pasakyti, kad tikrai e, vyko grįžtamasis ryšys, taip pat ir koordinatorių e, susitikimuose buvo kalbama apie tuos pačius klausimus. Dabar jau judame sparčiai žingsniais į priekį. Ir dėrybų rezultatas galbūt vienu ar kitu atžvilgiu nepatenkins visiškai visų parlamento narių ar parlamento komitetų, gal kai kam nebus galima pritarti, bet turint galvoje dabartinį procedūros etapą, vis dėlto, manau, protinga būtų iškelti tuos dalykus diskusijos metu, kurie vis dar jūsų manimų nėra tinkamai suformuluoti, galima dar apie tai pasikalbėti. Nors šiandienos popietiai jokių tokių diskutuotinų klausimų identifikuoti man nepavyko. Aš pats penktadienį dalyvausiu viename susitikime, kuriame jau būtų svarbu turėti aiškius, konkrečius pasiūlymus ir galite tuos pasiūlymus savo dar siūsti, kritiškai peržvelgę dokumentą, kurį gausite elektroniniu paštu. Atkreipkite mūsų visų dėmesį į tai, kurios vietos dar yra taisytinos, kokias formuluotės siūlytume, siūlytumėte, kad būtų galima vėlesnių susitikimų metu dėl to dėrėtis. Nes manau, kad ant kortos pastatyta tikrai nemažai, nors jau nemažai pažangos ir pasiekėme bet e, kietas riešutėlis visą tai yra. Ir matyt, nepavyks dar jo išgliaudyti šį penktadienį. Dėl vidurio laikotarpio finansų planavimo svarbu jau dabar nuspręsti kai kuriuos klausimus ir džiugu, kad mūsų komitetas į procesą yra įtraukiamas. Dėrybų mandatas kiek žinau, nesibaigė ties atsėjimo klausimais. Mes iki pat proceso pabaigos, kaip biudžeto kontrolės komitetas dalyvaujame toje procedūroje, kitaip komitetui tikrai būtų sunku sutikti su tuo atsijimu, jeigu žinotume, kad tai reikštų, jog mes tolimesnėje procedūroje nedalyvaujame. Bent jau aš visą šį reikalą iki šiol supratau taip ir manau, kad Tokia ir yra komiteto linija. Ačiū visiems. Dar kartą klausiu, ar nėra norinčių pasisakyti. Jeigu ne, ačiū abiems pranešėjams, visiems diskusijoje dalyvavusiems kolegoms, taip pat ir kolegiai Ivanovai, kuri dalyvavo politinio pobūdžio sustikime praėjusį kartą ir atstovavo mums. Tikiuosi, kad sėkmė mus ir toliau dės šitam kelyje. Baigiame dabar nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir pereiname prie šeštojo, prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo dėl OLAF reformos. Iš karto suteikiu žodį pranešėjai. Taip pat labai svarbus klausimas. Ačiū pirmininkė. Mano blogiausias scenarijus pastarųjų metų buvo susijęs su tuo, kad e, darybos dėl abiejų klausimų prasidėtų vienu metu, taip ir atsitiko 2008 lapkričio mėnesį mes balsavome dėl šimtų pranešimų pakeitimų pasiūlymų dėl reglamento 1299 po to visas klausimas buvo užšaldytas ir reikėjo daryti spaudimą komisijai, kol buvo apsvarstyti mūsų teikiami pakeitimai. 2011 komisija pateikė atitinkamą pasiūlymą, kuriame atsižvelgiama į mūsų pakeitimus. Dabar komisijos pasiūlymas yra svarstamas, taip pat kaip ir tarybos atitinkamas dokumento projektas, nes taryba turi dar siauresnius įgaliojimus dėl Olafo nei dėl biudžeto sandaros. Taigi taryba visuomet demonstruoja savo gerą valią, tačiau e, negali dėl daug ko pareikšti savo pozicijos. Kol kas vyksta tik techninio pobūdžio sustikimai, e, politinis trejetas e, ne, gali dar vykti tačiau einame teisingų kelių ir e, tikiuosi, kad e, bent šiais metais dar galėsime baigtis, baigti darybas, pirmininkaujant Danijai, nes tikrai nėra labai, netrodo labai gražiai, e, kai reikia paaiškinti 120 pakeitimų pirmininkaujančiai Vengrijai, po to 120 pirmininkaujančiai Lenkijai, po to Danijai taip pat reikia pristatyti 120 tų pačių pakeitimų ir jeigu dar e, Maltai reikės tos pačius 120 pakeitimų pristatyti, tai aš e, galbūt arba pradėsiu streikuoti, arba išprotėsiu. Tai yra labai didžiulis darbo krūvis. turint omenyje, kad pirmininkaujančios šalis neturi savo nuolatinių atstovų Briuselėje. E, tiksliau, ne su, savo, ne su, su jų atstovais Briuselėje turime kalbėtis, tačiau su e, kitais pareigūnais, kurie Briuselėje nuolat nebūna. Todėl turime daug papildomos informacijos jums suteikti. Todėl labai paraginčiau baigti šį klausimą svarstyti dar pirmininkaujant Danijai. Daug trilogų jau vyko. Nežinau, ar atitinkama informacija buvo jums išdalinta du kartus. Išnagrinėjome visą tekstą. Kalbant apie mūsų pasiūlymus, konstatavome, kad e, buvo pasiekta pažanga dėl tam tikrų svarbių klausimų. Dar atviri klausimai, kai kurie yra likę. Reikia atlikti šiek tiek papildomo darbo, tačiau kyla klausimas, kokie bus tarybos, kovos su sukčiavimu tarybos poziciją šią temą. Noriu grįžti prie kolegos, kolegės Sender klausimo, ką pasiekime po paskutinio susitikimo. Pasiekime tai, kad e, suteikiant procedūrinės garantijas, jos jau yra įtrauktos automatiškai į komisijos pasiūlymą pavyzdžiui, dėl nekaltumo prezumcijos, dėl tyrimo bešališkumo, atitinkamos nuostatos yra įtrauktas <clears throat> dėl teisės proceso dalyviams gauti informaciją apie tyrimo eigą. Taip pat e, dėl asmenų, kuriuo atžvilgiu atliekamas tyrimas, teisės susipažinti su teikiamomis ataskaitomis. Tai yra teisinės valstybės pagrindiniai principai, septintasis A straipsnis susijęs su procedūrinėmis garantijomis. Kai kurias iš jų vis dar reikia e, konkrečiau apibrėžti. Pirmiausiai liudininkų teisės e, susipažinti su jų apklausos arba tyrimų protokolais. Šis klausimas kol kas yra atviras, kad naujoji 7 straipsnio redakcija yra sėkmingos parlamento, sėkmingų pastangų rezultatas, nes e, mes siekiame, kad e, Europos teismų teisėjai atkreipti dėmesį į šį aspektą ir tas taip pat buvo padaryta 7b straipsnis dėl e, peržiūros e, laikėmės labai skirtingų pozicijų 2006 metais komisija pirmą kartą pasiūlė numatyti šią funkciją, mes e, nelabai norėjome jai pritarti, mes vietoj to norėjome priežiūros komiteto 2011 komisija savo pakeistame pasiūlyme visiškai atsisakė šio straipsnio, e, pateikdama <clears throat> atitinkamą vidaus procedūros pasiūlymą ir suteikdama atitinkamus įgaliojimus generaliniam e, direktoriui. Ir e, šiuo klausimu buvo visiškai neįmanoma pasiekti, kad taryba pritartų nepriklausomo e, konsultanto, priežiūros konsultanto pareigybei. E, ir per tą laiką mes pasiekėme, pateikdami tinkamą pasiūlymą, kad būtų taikoma atitinkama vidinė procedūra, e, suteikiant Olafo pareigūnams įgaliojimus nepriklausomai vykdyti atitinkamas kontrolės funkcijas, na tačiau e, visiškai patenkinti tuo, kas buvo pasiekta nesame, tačiau galbūt e, čia šioje situacijoje negalėjome pasiekti daugiau, nepalaidodami visos procedūros ir e, tai, ko pasiekime, buvo pasiekta didelių pastangų dėka. 14 straipsnis tai yra teisėtumo patikrinimas pasiūlymai buvo atmesti tiek iš komisijos, tiek iš komisijos kartu su Olafu, tvirtinant, kad e, ta procedūra būtų labai sudėtinga, biurokratinė. Mes pagėdavome, kad e, nacionalinėms e, teisėsaugos institucijoms būtų bet kuriuo metu teikiama informacija apie vykstančius, vykstančius teisinius procesus ir tik tokiu būdu būtų galima e, panaudoti tą informaciją valstybėse narėse vykstančiose teismų procesuose. E, Priežios komitetas ir toliau pritarė mūsų pasiūlymams, tačiau padėtis nėra labai lengva. Turime dar susitarti per e, ekspertų susitikimus dėl atitinkamų nuostatų, dėl tarnybos vidaus darbo organizavimo, dėl veiklos kodekso. Tai yra ankst, ankstesnės Olafo veiklos nuostatas, statutas. Tai yra daugiau nei, nei kažkokia paprasta parankinė knyga. E, ten yra nustatomos e, tyrimų vykdymo taisyklės 2009 metais socialistai pateikė atitinkamą pasiūlymą dėl pakeitimų e, tam, kad e, tos nuostatos e, veiklos būtų tvirtinamas bendro sprendimo procedūra. Tai nieko neduoda nei Olafui, nei tarybai, kadangi bendro sprendimo procedūros tvarka labai būtų sudėtinga šį kodeksą pakeisti nes dabar jau susitarime dėl to, kad privalome gauti informaciją apie visus kodekso pakeitimus ir e, kad e, ta informacija būtų išversta į visas oficialiasias ES kalbas. Ir šis punktas, turiu konstatuoti, labiausiai netitinka mūsų įsivaizdavimų ir pageidavimų tačiau šiuo klausimu tikrai ne, nėra įmanoma pasiekti daugiau nei iki šiol pasiekėme ir mes e, jau daug kartų mėginome pasiekti tai, tačiau e, nesėkmingai ir galbūt komisija galėtų mums paaiškinti savo poziciją. Mes e, siekiame užtikrinti proceso dalyvių teisės, suspažinti su tyrimo eiga, su eigos metu surinkta informacija. Tos teisės turi būti užtikrintos. Taip pat e, deminimis nuostatos e, dėl jų irgi yra nemažai klaustukų. Kyla klausimas, kas atsitiktų, jei e, valstybės narės suteiktų komisijai galimybę taikyti drausminės priemonės, ar mes norime, kad e, atitinkamas, atitinkamas e, teisinės priemonės vykdytų tik teisėsaugos institucijos. Paprasti piliečiai taip pat negali pasirinkti, ar nori būti teisiami, ar nenori būti teisiami. Uh, Taigi, vykdant atitinkamus vidaus tyrimus, turime nustatyti vienodas taisyklės dėl paklausimų nacionalinėms teisėsaugos institucijoms, ar pastarosios norėtų tirti atitinkamą bylą ar ne. Jeigu jos atsisakytų, tuomet ES atitinkamos tarnybos galėtų pradėti tyrimus, tai būtų kompromisinis sprendimas. Generalinio direktoriaus pavaduotojas Čia e, atitinkamą pasiūlymą kolega Balčytis pateikė e, galėtų būti įtraukiamas į tam tikrą bendros valdymo procedūrą, kuri e, nebūtų tikroji bendros valdymo patvirtimo procedūra. Taip pat generaliniai direktoriai galėtų dalyvauti procesuose, kurie e, susijęs su Olafo vykdomais tyrimais arba Europos įsikūrimo teisme arba nacionalinės institucijas, tačiau galiausiai buvo nutarta, kad tas pasiūlymas nėra vertas dėmesio dėl tolesnių veiksmų, teisinių veiksmų, ataskaitų teikimo, papildomos informacijos teikimo iš valstybių narių, turime siekti geresnio bendarbiavimo su trečiųjų šalių institucijomis, su tarptautinėmis organizacijomis, kad tinkamos nuostatos būtų įtrauktos į komisijos rengiamus dokumentus. Mes pasiekėme, kad būtų kuo greičiau nustatoma už atitinkamą tyrimą atsakinga institucija kur galėtų tą tyrimą vykdyti, susitarėme dėl metinių susitikimų, kurių metu būtų e, aptariami kovojant su sukčiavimu ir korupcija svarbus klausimai ir tie metiniai susitikimai tarybos kontekste jau yra svarbus pasiekimas priežiūros komiteto narių e, skirimas e, taip pat buvo numatytas pagal parlamento pagėdavimus ir pasiūlymus juos atsižvelgiant galimybę naudotis e, duomenų bankų duomenimis. Šis klausimas kol kas yra atviras, tačiau mes siekiame, kad ateitie Olafas galėtų veiksmingiau dirbti ir turėtų prieigą prie atitinkamų duomenų. Kalbant apie skundų teikėjų apsaugą, e, arba informatorių apsaugą, sugebėjome pasiekti, kad ateityje Olafo tyrimų galutinėse ataskaitose būtų pateikiama informacija apie išieškotas sumas. Mes numatėme tam tikrą nuorodą pagal kurią institucijos valstybės narės privalo informuoti Olafą apie tai tuo atveju, jeigu norėtų e, gauti atitinkamus įrodymus ir Olafas turi informuoti valstybės narių institucijas apie tai, kad nori pradėti atitinkamą tyrimą. Taip pat e, tyrimo vykdymo įgaliojimai yra aiškiai apibriežti 2185 rezoliucija ir 2988 pagal šių reglamentų nuostatas mes numatėme atitinkamus saugiklius geriau apibrėždami Olafo įgaliojimus ir atskirdami tam tikrus finansinius interesus nuo paprastų pažeidimų. Taigi tiek pasiekime iki šiol. Atvirus klausimus taip pat minėjau. Rytoj gegužės 30 dieną posėdžiaus kompetitingas komitetas KAF ir svarstys mūsų iki šiol pasiektus rezultatus. Aš manau, kad e, birželio 8 dieną galėsime apsvarstyti pakankamai greitai visus e, atvirus klausimus, po to greitai surenksime trejato posėdį ir galėsime balsuoti. Pirmininkas, ačiū poniai Greslė. Tai yra svarbi reforma, daug kartų ją čia svarstėme, paminėjote e, klausimus, dėl kurių mūsų pozicija buvo patvirtinta, taip pat ir tuos, dėl kurių nesugebėjome pasiekti savo tikslų. Man būtų įdomu sužinoti, e, kokie yra svarbiausi ginčiami klausimai mūsų santykius su taryba ir galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl taryba neatsižvelgia į kai kurios mūsų svarbiausius reikalavimus arba jiems nepritarė. Aišku, jūs negalite kalbėti tarybos vadu, tačiau galbūt darybų metu galėjote pastebėti arba konstatuoti vieną ar kitą tarybos motyvą. Taip pat e, mums kyla klausimas, dėl e, dabartinės teksto redakcijos, kurioje generalinis direktorius, pagal kurią generalinis direktorius neprivalo pradėti vidinio tyrimo, taip pat nenumatoma prievolės atlikti arba nagrinėti e, iš anoniminių šaltinių gaunama informacija. Ta informacija gali būti nagrinėjama, tačiau neprivalo, nežinau, ar teisingai supratau atitinkamas nuostatas, galbūt galėtumėte paaiškinti, kodėl 7a punkte buvo, tiksliau pastraipoje, išbrauktas penktasis punktas. Ar tai yra tik techninio pobūdžio pakeitimas, ar e, šis išbraukimas susijęs su kitomis priežastimis. Tokie būtų mano pastebėjimai, galbūt kiti kolegos taip pat pageidautų paklausti ponę Ajelą Sender norėtų tą padaryti, o po to dar e, paprašyčiau komisijos pristatyti savo poziciją dėl ponos Greslės minėtų klausimų. Dabar ponė Ajala Sender. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Greslė už didžiulį atliktą darbą. Aš pati bandžiau pasižiūrėti, uh, pasigilinti į šį darbą, nes keletas procesų paraleliai vyksta, taip pat ir Olafe. Norėčiau keletą konkrečių klausimų pateikti. Dabar kas dėl vadovo, tai tikrai savo laiku buvo keltas klausimas, ar nereikėtų čia bendro sprendimo procedūros. Mes pageidaujame konkrečiai, kad vadovas remtųsi teisinių pagrindų, tam, kad Olafo pareigūnai turėtų tinkamą pagrindą ir pagal kurį jie būtų saugomi. Kaip kad e, taip yra nacionalinių pareigūnų atveju. Taigi toms agentūrai reikėtų aiškaus e, pagrindo ir vadovė, turėtų būti, vado, vadovė tame turėtų būti parlamento reikalavimai išdėstyti, turėtų būti etikos taisyklės numatytos, jos turėtų būti viešos ir prie šio dokumento, prie vadovo turėtų, e, tiksliau prie šių taisyklių turėtų teisę prieiti visi piliečiai. Tik dabar mano pirmasis klausimas būtų susijęs su vadovu. Aš kaip suprantu, tarybos pozicija yra galutinė ir nekeičiama. Jie e, atmeta mūsų pakeitimų pasiūlymus, nes mano, kad jie yra pernelyg sudėtingi. Na, o aš norėčiau iškelti teisinio pagrindo klausimą. Teisinis pagrindas, teisinio pagrindo klausimas turi būti skaidrus. Na ir dar vienas klausimas, poniai Greslė. Kai tik tai pradėjome dėrėtis dėl Olafo reglamento, tai pamatėme, kad ši institucija ėmė veikti prieš parlamentą, prieš kai kuriuos parlamento narius. Na, mes juk dabar ko norėtume išvengti, tai kad Olafas taptų instrumentu komisijos rankose. Mes to nenorime. Ir dabar yra taip, kad Olafo nepriklausomybė nėra visiškai užtikrinama. Mes nenorėtume, kad ši institucija Olafas taptų vienos institucijos įkaitę ir veiktų prieš kitas institucijas. Štai pavyzdžiui. Kai buvo dėl audito rūmų klausimas iškilęs, kai prieš audito rūmus buvo pradėta tyrimai atlikti, tai tada audito rūmas, rūmai aiškiai pasakė, kad Olafas turi būti nepriklausoma institucija. Na ir tame vadove tai turi būti tiesiai šviesiai ir aiškiai parašyta. Olafas neturėtų tapti komisijos įrankiu kaip jau ir sakiau, nes juk svarbiausias Olafo tikslas yra e, nepriklausomai bei skaidriai tirti galimų sukčiavimų atvejus. Olafas e, neturėtų savo veiklos orientuoti atsižvelgianti tai, ką viena ar kita institucija mano apie Olafą. Na ir dar pats Olafas norėtų savo kompetencijos sritį susiaurinti. Čia kalbama apie darbuotojų kaštus, darbuotojų skaičiaus mažinimą. Na, o aš dabar norėčiau sužinoti, ar negalima būtų užsitikrinti naujajame reglamente, kad tas stebėtojų, stebėtojų taryba, tas stebėjimo komitetas tam tikrą prasme atsvertų Olafą. Na ir norėčiau sužinoti, ką pane Gresly mano apie štai ką. Mes šiuo metu deramės dėl Olafo reglamento, darbo tvarkos taisyklių, taip pat nereikėtų pamiršti, kad Olafo struktūra keičiasi, hierarchinė struktūra keičiasi ir tai yra daroma atliekant tyrimus. Mes norėtume, suži... tiksliau aš norėčiau sužinoti, kaip patvirtinus reglamentą, Olafo reglamentą, e, tai atsispindės, tiksliau naujasis reglamentas, kaip atsispindės struktūroje, hierarchinėje Olafo struktūroje. Ačiū. Ačiū ponė Jala Senda. Na, o dabar žodį suteiksiu komisijos atstovui, ponui Kul. Cool. Gal galite atsakyti į klausimus? Prašom. Pristatykite dar konkrečių komisijos poziciją. Vielen Dank, <clears throat> Herr Vorsitzender. Äh, wir können. Äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Iš esmės galime daugeliu atžvilgių pritarti poniai Kreslė. Svarbiausia yra dabar jau judėti link darybų pabaigos. Jos e, visgi tęsiasi jau net aštuonerius metus ir Olafas taip pat pats suinteresuotas darybų sėkminga baigtimi, jeigu norima įvykdyti reformą. Ir Olafas tikrai nori turėti ir tam tikro tikrumo ir aiškesnį, aiškesnį teisinį pagrindą. Taip pat esame gana jau optimistiškai dėl daug ko nusiteikę, dėl to, jog e, matome pirmininkaujančios Danijos susidomėjimą ir pasiryžimą iki jos pirmininkavimo laikotarpio užbaigti dėrybas. Ji tikrai labai stengiasi sumažinti iki minimumo dar neišspręstų klausimų skaičių. Pone Greslė jau sakė, kad taryboje posėdžiaus poryt, gegužės 31 dieną atitinkama darbo grupė ir bus labai svarbu gauti ir kitų delegacijų pritarimą šiais klausimais. Kiek suprantame, pirminkiaujančios valstybės siekis yra identifikuoti probleminės rytis ir sumažinti jų kiekį, kad būtų galima pasiekti sutarimą per galutinį sustikimą birželio 8 dieną. Visiškai su sutinkame su pone Greslė dėl procedūrinių garantijų klausimo. Čia tikrai pasiekta nemažai pažangos ir nebeliko ginčytinų klausimų, taip pat ir kas pasakytina dėl liudininkų prieigos prie protokolų. Neaišku dar, ar jie gaus kopijas, bet bent jau pati prieiga tikrai bus užtikrinta prie protokolų. Kitas pabrėžtinas dalykas, mano manimu, yra tai, kad pasiektas labai, komprom, labai protingas kompromisas dėl <coughs> peržiūros m, mm, patarėjo ir konsultanto vaidmens. Čia numatome į reglamentą įtraukti atitinkamas nepriklausomumo garantijas. Yra dar kai kurių aspektų, spręstinų nu, dėl to, kad šią, šią procedūrą reikėtų griežtai atskirti nuo priežiūros komiteto veiklos. Priežiūros komiteto vaidmuo yra vertinti visą Olafo veiklą apskritai, o skundų pateikimo tvarkos metu neturėtų šiam komitetui tekti joks vaidmuo. Čia daugiau kompetencijų tenka tinkamam patarėjui. Manyčiau, kad reikėtų padėkoti poniai Greslė už tikrai labai protingus sprendimus, kai kuriuos, pavyzdžiui, dėl procedūrinių gairių, kurias numatytų generalinis direktorius, tai yra taisyklės dėl to, kaip konkrečiai būtų vykdomos įvairios užduotys, remiantis reglamentu. Kiek suprantam, yra labai svarbu, kad teisėkuros institucija numatytų, koks turėtų būti turinys tų gairių Tai turėtų būti be abejo taisyklės dėl konkrečių procedūrų vykdymo, dėl tyrimo vykdymo. Procedūrinės garantijos turėtų būti numatomos taisyklės dėl konsultavimosi ir vidaus kontrolės funkcijų ar užduočių pavedimo generaliniam direktoriui ir taip pat taisyklės dėl duomenų apsaugos kaip ir minėjo ponė Greslė, ir mūsų manimų yra labai svarbu, kad generalinis direktorius galėtų patvirtinti tas taisyklės ir kad nereikėtų um, dar ir kitų organų be priežiūros komiteto e, įtraukti į visą procesą. Be abejo, reikia užtikrinti reikiamą skaidrumo lygį, galvojant apie informacijos perdavimo organams. Gairės pasirodys e, Olafo tinklapyje, atitinkami vertimai bus padaryti į kelias kalbas ir labai svarbu judėti būtent laikantis šios linijos. Taip pat dar vienas svarbus ponios Greslė minėtas punktas buvo deminimis taisyklė, taikoma perdodamiems e, atvejams susijusiems jau su baudžiamaisiais elementais. Ir čia manome, kad jau ryškėja visai protingas kompromisas. Jau ir praėjusiais iki ponė Greslė minėjo, kad teisės saugos institucijoms informacija turėtų būti prieinama tam tikrų būdų. Ir tą klausimą, manome, taip pat būtų galima išspręsti gairių pagrindu. Taip pat ir generalinio direktoriaus skirimo procedūra, manome, visai protinga yra numatyta ir esame dėkingi už tikrai labai konstruktyvius trilogo sustikimus. Pone Greslė labai puikiai padirbėjo. Mūsų manimų Svarbu pabrėžti, čia sureaguosiu ir į ponios Ajelio Sander pasisakymą, kad Olafas bet kokius įtarimus dėl instrumentalizavimo galėtų atmesti. Pirmininkaujanti valstybė narė visiškai teisingai atkreipė dėmesį į tą klausimą, ar yra privalomo pobūdžio tvarka numatytas e, tyrimo vykdymas, bet privalomo pobūdžio tvarka yra numatyta tik tai tam tikrais atvejais, ar yra prielaidos vykdyti tyrimą. O prielaidos e, įtarimo elementai būtinai turi būti identifikuojami, norint pradėti tyrimą. Ir čia galima atsižvelgti įvairius informacijos šaltinius. Ir paskutinis dar techninio pobūdžio klausimas 7a straipsnėje. Sakėte, kad penktoji dalis išbraukta, bet iš tikrųjų taip nėra. Ta dalis nėra išbraukta, bet perkelta į kitą vietą. Tai yra nuorodos į vairias teisinės priemonės, tai yra be abejo labai svarbus dalykai ir dabar tai atsispindi pirmos straipsnio antroje A dalyje. Tai tik kelios tokios smulkesnės pastabas, kurias norėjau pateikti. O šiaip kaip ir sakiau, manau, jog darbas vyko labai konstruktyviai, komisija taip pat laikėsi konstruktyvaus požiūrio ir dabar jau tikrai atėjo metas judėti link pabaigos šiuose dėrybose. Ir manau, kad e, dar pasieks pirmininkaujantį Daniją. Ačiū ponui Kul. Cool už atsakymus į klausimus ir dar kartą, matau, norėtų pasisakyti ponia Jalė Sander ir paskui ponia Greslė. Sí, gracias, presidente. Sí, quería... Ačiū, pirmininkė. Taip, aš norėjau padėkoti komisijos atstovui už pastabas bei už informaciją. Norėčiau tik tai kai ką pasitikslinti. Komisijos atstovas sakė, kad tas review advisor peržiūros patarėjas ar patarėjai jeigu neklystų, yra Olafo darbuotojas. Taigi tas patarėjas atliks iki šiol priežiūros komiteto atliktą darbą. Tai yra, jis turės susipa teisę susipažinti su tam tikrais bylos aspektais. Parlamentas visada prieštaravo tokiam pasiūlymui. Mes manome, kad taip Olafo nepriklausomumui gali iškilti pavojus. Kitaip tariant, priežiūros komitetas turi teisę susipažinti su vykdomais tyrimais. Ir ta teisė negali būti visiškai ir pilnai perduota tiems patarėjams. Na, te, patarėjai juk yra Olafo darbuotojai, nepaisant to, kad jie galbūt yra genijai kažkokie, bet vis tiek jie yra, nėra nepriklausomi. Ir mes manome, kad reikia su tokiu bandymu kovoti. Ir mūsų manimų Olafo nepriklausomumo užtikrinimas yra priežos komitetas priežiūros komitetas turi teisę susipažinti su bylomis, bylos eiga. Ir mes juk štai, pavyzdžiui, turime tik tai du informacijos šaltinius, tai yra priežiūros komitetą bei patį Olafą. Taigi mums labai svarbu turėti tą priežiūros komitetą. Todėl labai svarbu, kad Olafo pareigūnas perimtų dabar priežiūros komiteto vaidmenį. Tai, ne, tai nėra priimtina. Mes norėtume išvengti tokios situacijos. Ačiū. Ačiū dabar suteiksime žodį poniai Greslį. Norėčiau pratesti Ines mintį, jinai dalyvavo 2008 metų reformoje pakankamai aktyviai mūsų pakeitimų siekis buvo šiek tiek sušvelninti tokią pakankamai griežtą generalinio direktoriaus poziciją e, arba iš jos atimti šiek tiek politinio svorio, nes šiuo metu e, generalinis direktorius turi labai didelį įtaką. Dabartinis generalinis direktorius nori visus sprendimus priimti vienas. Ir naujame reglamente aš daug kartų bandžiau atkreipti dėmesį į tai, kad tai turėtų tam tikras pasiekmes ir pačiam generaliniam direktoriui tokios pozicijos laikymasis visos pradėtos procedūros negalėjo būti užbaigtos, nes vasario pirmąją dieną vyko tinkamos diskusijos, per kurias mūsų teikiami pakeitimų pasiūlymų buvo e, labai smarkiai pakeisti. Uh, Pavyzdžiui, pasiūlymas dėl teisėtumo patikros buvo panaikintas e, atitinkamas skyrius, e, kuris šį darbą atliko, aišku, atskiro skyriaus galbūt nereikia e, šioms funkcijoms. Hmm. Ją galėtų atlikti ir kitos struktūros, tačiau mes norėtume, kad procedūra būtų vykdoma ir kad būtų pasiekime atitinkami rezultatai bei jie pristatomi kitoms institucijoms. Tai reiškia, noriu pasakyti, kad per tą laiką Olafo struktūrose vyko reformos, kurios pristaravo mūsų siekiams. Patikiu tą informaciją, kad geriau sugebėtume suvokti bendrą kontekstą. Tiesą sakant, su rotuojančiu pirmininkavimu susijusi problema yra ta, kad nėra nuolatinio kontaktinio asmens, su kuriuo būtų galima keistis informacija, kuris nuolat stebėtų Olafė vykstančius procesus. Tai tą patį būtų galima pasakyti ir apie priežiūros komitetą, nes jo ankstesni atstovai skundėsi taip pat ir šiam komitetui dėl tam tikrų dalykų, kurie iki šiol nepasikeitė į gerąją pusę. Mes stengiamės apginti priežiūros komitetą, sustiprinti jo poziciją, numatant jam atitinkamą biudžeto eilutę, atitinkamą etatų skaičių, kad e, ši struktūra galėtų išlaikyti savo svorį, nes e, Šiuo metu sumažinant 25 procentais Olafo personalą sumažėjo ir priežiūros komitetų narių skaičius, nepaisant to, kad Olafas sugebėjo gražinti į ES biudžetą 25 milijardus eurų. Taigi tiek apie tarpusio konkuravimą tarp priežiūros patarėjo ir e, peržiūros patarėjo ir priežiūros komiteto. Mes e, siūlome taikyti tokią sistemą ir matyti tokias struktūras, kad nebūtų galima daryti įtakos tos rotuojančios sistemos dalyvių skirimui. Priežiūros komitetas šiuo metu neturi galimybės dalyvauti vykdomuose tyrimuose, todėl mes siūlėme numatyti kitą struktūrą, kuri galėtų kontroliuoti, patikrinti kaip vyksta jau e, pradėti tyrimai. <clears throat> Ir būtent e, peržiūros e, patarėjas galėtų gauti informacijos apie vykdomus tyrimus ir ją suteikti priežiūros komitetui. Nes jeigu mes OFO veiklos veiksmingumą vertintume tik tai pagal vykdomų tyrimų skaičių, tai turint omenyje, kad priežiūros komitetas neturi e, prieigos prie e, Olafo vidaus e, kompiuterinės sistemos, tai aš nelabai galiu įsivaizduoti, kaip Olafo veikla galėtų būti vertinama ir kaip priežiūros komitetas galėtų savo darbą atlikti, kurį mes labai aukštai vertiname, kaip ir anksčiau. Pirmininkas uždavė klausimą dėl tarybos motyvų. Kai žinote, kad aš e, visą laiką rėžiu tiesą į akis ir, pavyzdžiui, sekmadienį mes e, diskutuojame apie tai, kaip svarbu kovoti su sukčiavimu, nuo pirmadienio iki penktadienio nelabai įmamasi konkrečių veiksmų, kad e, būtų realiai kovojama su sukčiavimu tarybos įgaliojimai yra parengti pagal tam tikrus e, komisijos e, darbinius dokumentus, kurie buvo per tą laiką taip pakeisti, kad net ir aš pati jau nebegaliu jų atpažinti šiuo šio pagrindu, šių dokumentų pagrindu. Taryba iki šiol formuodavo savo poziciją ir taryba turi iš naujo peržiūrėti savo poziciją, pademonstruodama, kad kova su sukčiavimu taryba yra lygiai tokia pat svarbi kaip ir parlamentui ir kad būtų vykdomi papildomi tolesni teisės saugos veiksmai, kovojant su sukčiavimu. Dėl e, mūsų pakeitimų susijusių su galimybė atlikti krotas po parlamento narių biurose ketvirtajame, ketvirtajame, keturioje pastraipoje teigiama, kad Olafas gali jo pareigūnai atvykti į parlamentarų arba jų padėjų biurus tik tuo metu, kai atitinkamas parlamento nariams yra panaikinama jų teisinė neliečiamybė. <clears throat> Taigi visiškai aišku, kad e, iki šiol be teisėjo sankcijos niekas negalėdavo E, atvykti į parlamentarų biurus. Dabar bandoma tą padėtį pakeisti. Tiek taryba, tiek komisijoje, tiek paties Olafo viduje šis pasiūlymas vertinamas ne vienareikšmiškai. Bandoma remtis sutarčių nuostatomis, tačiau atrodo, kad iki šiol buvo remiamas kitomis nuostatomis, o ne tuo, kas parašyta sutartyse. Tai yra klausimas, kuris mums iš tiesų labai svarbus ir kurį labai sudėtinga svarstyti. Dėl busimų diskusijų noriu pasakyti ir padėkoti ponui Kūliui už jo draugiškus žodžius. E, galbūt atsiprašyti sekretariato darbuotojų, nes ne visuomet maloniai su jais elgdavausi. E, nepaisant to, mūsų bendradarbiavimo, bendradarbiavimas vyko pakankamai geromis aplinkybėmis. Noriu padėkoti biudžeto kontrolės komiteto sekretoriatui savo padėjėjams, teisės tarnybos atstovams, ponė Gros Čabatska, kurie nuveikė tikrai didžiulį darbą, kadangi nuolat reikėjo derinti e, įvairias skirtingas formuluotės, kurios pastoviai buvo pateikiamos ir pristatomos. Tai buvo man papildoma motivacija nagrinėjant šią temą. Ir <clears throat> galime konstatuoti, kad pasakėme tokios pažangos, kokios iki šiol niekas negalėjo pasiekti iki mūsų. Pavyzdžiui, pasiūlymas dėl e, ES prokuroro pareigybės įsteigimo, siekiant apsaugoti ES finansinius e, interesus, ponė Reding e, svarsto atitinkamą pasiūlymą, Libė komitete jis yra svarstomas. Mums tikrai svarbu kreipti dėmesį tai, kad ponios Reding teikiamas projektas yra šiuo metu svarstamas mūsų komitete ir aš tikiuosi, kad uh, Olafo tema taip pat bus baigta svarstyti mums palankę linkme. Pirmkas, ačiū šios padėkos žodžius, tačiau diskusija dar nėra baigta. Akivaizdu, kad parlamentas uh, nesugebės pasiekti vieno ar kito savo tikslo, todėl šiuo metu e, neturėtume atsisakyti galimybės toliau dėrėtis. Noriu priminti, kad tarybai turime nusiųsti aišku signalą, jei pastaroji neišpildys tam tikrų minimalių mūsų reikalavimų, tuomet negali tikėtis per plenarinę sesiją parlamento pritarimo savo teikiamiems pasiūlymams. Nepaisant to, kad uh, nusimato tarybos pozicijos pasikeitimas teigiama linkme, tačiau, kaip supratau, iš pranešėjos mūsų pasiūlymai nėra besąlygiškai e, priimami, o mes, būdami tiesioginiais ES piliečių atstovais, būtent to ir siekiame. Todėl pranešėja turėtų aiškiai pasakyti komiteto nariams, kokiais klausimais e, taryba peržengė tą raudoną liniją ir kuris ne. Jeigu nėra norinčių kalbėti šio darbo tvarkės klausimų, baigiame jo svarstymą. Noriu padėkoti visiems e, dėrybų dalyviams, taip pat padėkoti pranešėjai, palinkėdamas jai sėkmės tolimesnėse dėrybose. Na, grįžime prie šio klausimo. Kitas darbuotojas klausimas yra <clears throat> septintasis, paskutinis, kurį svarstysime šiandien, tai yra specialioji ataskaita numeris 2 2012 iš Europos regionės plėtros fondo bendrai finansuojamos NVI skirtas finansinės priemonės Kalba eina apie Europos regionų plėtros fondą, jo lėšų panaudojimą. Kolegai Rivelinį pranešėjai suteikiamas žodis. Ačiū pirmininkė. Jūs ką tik tai pristatėte specialų pranešimą, specialiai ataskaitą, kuri buvo pristatyta pono Noako balandžio mėnesį. Jis e, tam tikrus trūkumus tuo metu bei privalumus išryškino. Aš, e, dirbdamas e, su šiuo klausimu, bandžiau pasižiūrėti, kaip parlamentas, kaip piliečių atstovas gali veikti veiklos su, dirbti su veiklos programomis per vidutinį ir trumpalaikį laikotarpį. Na, be jokios abejonės parlamentas žino, kad komisija finansiniams paramos instrumentams ypač daug dėmesio skiria. Šie instrumentai pakeičia programas, pagal kurias būtų galima naudotis fondo lėšomis. Komisija parengė pranešimą. Ir jame yra sakoma, kad reikia didinti Europos intervencinės galimybės, jeigu ES valstybių narių biudžetai susiduria su problemomis. Ir čia mes manome, kad dėlėtų numatyti tam tikrų reformų, pavyzdžiui, dėl daugiametės metinės perspektyvos arba dėl sanglaudos politikos. Auditorumo ataskaita šiame kontekste yra ypač naudinga. Na ir dabar atliekant naudojamų, anksčiau praeitie naudotų priemonių pasiteisinimą, o vertinimą, paaiškėjo, kad tikrai galima būtų dar ateityje geriau naudotis turimais ištekliais. Na ir galbūt e, pernelyg į detalės nesileisiu, tiesiog pagrindinės spragas čia norėčiau pristatyti. Ir lygiai taip pat pagrindinius privalumus šio pranešimo noriu pristatyti. Taigi dabar pradėsiu galbūt nuo e, spragų, nuo trūkumų. Tai yra susiję su tuo, kad MVI finansinės priemonės pasiekia labai vėlai dėl biurokratinių priežasčių, dėl administracinių priežasčių taip nutinka. Jeigu mes palygintume tai su kitomis MVI, e, nu, į MVI nukreiptomis programomis. Kitas spraga netinkamai yra MVI finansavimo deficitas vertinimas, ypač 2000-2006 metais. E, per tą periodą iš viso nebuvo jokio vertinimo atlikta. Na ir dar yra tie, tas vadinamas daugimnis efektas, kuris labai žemo lygio yra. Na ir galiausiai nėra taisyklių Nėra jokių ribų čia numatyta, kurių dėka galima būtų apriboti MVI tarpininkų prisimamą riziką, kurios paskui atsilieptų MVI. Aš čia kalbu apie valdymo riziką. Taigi, manome, kad reikėtų numatyti geresnę prieigą MVI prie paskolų. MVI turėtų turėti galimybę gauti jiems reikiam, joms reikiamą paramą. Taigi atlikus finansavimo deficitą galima būtų galbūt veiksmingiau veikti. Mūsų manimų tam, kad regioninės politikos plėtros tikslus pasiektume, reikėtų paprastumo, reikėtų supaprastinimo, paprastesnio valdymo. Na ir lygiai taip pat apskaitos patikrinimų supaprastinimas galėtų būti numatytas. Na, tam, kad patobulintume šį pranešimą, aš dar esu pasirengęs pateikti konkrečių pakeitimų. Na ir jeigu dabar pranešėjai dar pageidauja pateikti savo pakeitimų, tai be jokios abejonės jie laukiami. Pakeitimų pateikimo terminas yra birželio 4 diena, 12 valanda. E, gerbiamas pirmininkė, aš neprieštarausiu taipogi ir tam, kad regionų komitetas, parlamento regionų komitetas, regijų komitetas pateiktų savo nuomonę. Net jeigu tai dėl to ir galėtų nusikelti pranešimo patvirtinimo data. Mūsų frakcijos e, koordinatoriai galėtų galbūt regi komitetui pranešti, kad e, e, atitinkamų principų mes taip pat galėtume pareikšti savo nuomonę dėl tam tikrų regi kompetencijos klausimų. Ačiū kolegai Rivelinį. Taip iš tiesų, taip sutarta kad biudžeto kontrolės komitetas bus atsakingas už šį klausimą ir ponas Nuokas, e, auditorumų atstovas praeisį kartą taip sakė. Jam atstovauja šiandieną ponas Emanuelis Rauchas, kadangi ponas Nuokas negalėjo dalyvauti, nors e, kolega minėjo, kad nenori pristatyti detaliai visos specialiosios ataskaitos, tiesiog galėtų atsakyti į rūpimus klausimus. Pristatant ataskaitą paaiškėjo tai, kad būta piktnaudžiavimo atvejų, bandymo pasinaudoti sistemą ar lėšomis atvejų, bet taip pat pastebėta ir teigiamų efektų mažoms ir vidutinėms įmonėms, taigi priemonė tikrai svarbi, ypač turint galvoje krizės paštrėjimą ir praėjusią savaitę Strasbūrę e, plenarinės sesijos metu diskutavome dėl kolegos Ryvigo pranešimo įvairių frakcijų atstovai atkreipė dėmesį į priemonių mažoms ir vidutinėms įmonėms svarbą. Aš pats diskusijos metu paminėjau pavyzdį iš Paderborno miesto, kur inžinierius ar informatikas kartu su keliais kolegomis iš Paderborno universiteto prieš 20 metų įkūrė įmonę, kurios darbuotojų skaičius šiandien siekia jau tūkstantį. Taigi visiškai manoma tai, kad net ir pati mažiausia įmonė dirbs sėkmingai ir išsiplės iki e, didesnės įmonės. Tais laikais buvo gautas e, iš Nordreino Vestfalijos žemės kreditas mikroįmonėms teikti ir tai parodo kokį reikšmingą poveikį tokios priemonės turi. Ir matyt, kiekvienas iš mūsų iš savo rinkiminės apylinkės galėtumėt pateikti pavyzdžių, kaip buvo sėkmingai pasinaudota įvairiomis lėšomis. Aišku, daug darbo vietų gal nesukuria tos pačios mažiausios įmonės, bet um, visgi yra labai svarbus dalykas ir dėl to turėtų likti šie klausimai mūsų darbo atvarkėje ir turėtumėm rūpintis tuo, kad lėšos kiek manoma tikslingiau būtų panaudojamos. Taip pat dar ir Danutai Hübner ir kitiems kolegoms norėčiau paminėti, kad specialiasias ataskaitas vertiname kaip savo kompetencijos rytį, biudžeto kontrolės komiteto kompetencijos rytį, tad norime būti atsakingų komitetų šiais klausimais ir žiūrėsime, kaip imtis tinkamai priemonių, kad taip pat ir E, plenarinės sesijos metu tam būtų pritarta. Ar bus norinčių pasisakyti parlamento narių šio klausimu? Kolega Sarima. <clears throat> Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, atleiskit man už tai, kad e, per tos du su pusę mėnesio, kai dalyvauju parlamento veikloje, negalėjau skirti daugiau laiko um, ypač svarbiam biudžeto kontrolės komiteto darbui. Tikiuosi, kad ateityje galėsiu dalyvauti posėdžiuose dažniau. Ir dabar paprašiau žodžio ypatingai dėl to, kad noriu padėkoti ponui Rivelinį už pateiktą pristatymą. Tai yra vienas pirmųjų pranešimų, kurio rengimo darbuose jau galėsiu dalyvauti, man leis tą padaryti mano darbo atvarkė. Ir manau, kad pranešimas suformuluotas tikrai tinkama linkme, nes mes pagristai esame susirūpinę dėl to, kad e, priemonių administravimas kelia ne, neretai neproporcingą naštą ir turėtų būti ta biurokratija mažinama. Tačiau nereikėtų persistengti ir ne, nepasiekti priešingo rezultato. Taigi būkime budrus ir numatykime reikiamą lankstumo laipsnį, taikant įvairias finansinės priemonės mažoms ir vidinėms įmonėms. Tikrai su nekantrumu laukiu tolimesnių darbų. Ir paprašysiu taip pat pono dar Rivelinį man atsakyti į tai, ar būtų galimybė dar teikti kai kurios smulke, smulkesnius pasiūlymus dėl pakeitimų. Ačiū ponui Sarema už komentarus. Ar dar kas nors iš komiteto narių norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tuomet sveikinuosi su komisijos atstovu Antonijo Gonzalės. Ir noriu jūsų paprašyti pristatyti komisijos poziciją dėl specialios <coughs> ataskaitos ir taip pat dėl mūsų pranešimų. Pone Gonzalės, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš ką tik atvykau, tačiau kolega Antonio Gonsalės mane informavo apie diskusijų eigą. Norėčiau pasakyti, kad e, teigiamai vertiname specialią jūsų komiteto ataskaitą dėl paramos mažoms ir vidutinėms įmonėms. Regionų generalinio direkt direktorato generalinis direktorius Pons Defo prieš kelias savaitės jūsų komitetui pranešė, kad Reigio generalinis direktoratas atlieka atitinkamą analizę dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo pasitelkus tinkamas finansinės priemonės ir jau šiuo metu mes savo taisyklės pakankamai rimtai keičiame o vėliau parengsime visapusiškesnį ir e, skaidresnį taisyklių rinkinį. Šiuo metu norėčiau paaiškinti įsameu kai kurios diskusijų aspektus, nes sulaikome šiek tiek skirtingų pozicijų dėl dabartinėme, dabartinė ataskaitoje pateikiamų kai kurių nuostatų ir e, palyginti su anksčiau vykusiamis diskusijomis su audito, audito rūmų atstovais. Pirmiausia, norėčiau paaiškinti techninio pavadžio klausimą, kaip e, išmatuoti. finansinius svertus. Komet e, kyla klausimas dėl palyginamumo manome, kad reikia laikytis apdairumo principų, ypač susijusių su skirtingų Europos regionų tarpusavio palyginimu. Pradedant nuo struktūrinių fondų, tai panaudojant jų lėšas, galime konstatuoti, kad didžioji dalis paramos išmokama per e, išmokas. Galėtume geriau panaudoti Europos mokesčių mokėtojų pinigus, jei tokiuose sritise kaip parama mažos sritėms įmonėms e, e, veiksmingiau panaudotume turimus svertus finansinius, tačiau atskirose regionuose esame labai skirtingų sąlygų ir mes nemanome, kad e, finansinių priemonių panaudojimo e, veiksmingumo negalima vertinti lyginant e, tarpusavyje blogiausius ir geriausius arba labiausiai mažiausiai išsivysiusius Europos regionus. Antras aspektas yra susijęs su multiplikatoriaus efekto apibrėžimu. <clears throat> Mes čia pritarėme komisiją e, atitikmam pasiūlymui dėl e, bendra finansavimo vykdant e, tam tikrus projektus. Manome, kad įmokos iš nacionalinių biudžetų turėtų būti paliekamos. Tačiau esama labai iškaus skirtumo, pavyzdžiui, kuomet Vokietijoje 50 procentų nacionalin, įmokos nacionalinio biudžeto yra būtina prielada siekiant gauti europinį finansavimą. <clears throat> Ir tai taip pat yra e, multiplikacinio faktoriaus sudėtinė sudėdamoji dalis, E, tačiau nemanome, kad e, nustatant šį faktorių e, reikėtų remtis nacionalinių biudžetų įmokų dalimis, gaunant tam tikrą europinę paramą. Jų turėtume nustatyti tam tikrą sistemą, pagal kurią būtų galima geriau tarpusavį lyginti finansinės priemonės, kurios naudojamos ar pagal bendro valdymo sistemą, ar pagal kitas sistemas. Todėl manome, kad, kad multiplikacinio faktoriaus apibrėžimas galėtų būti e, tas atspirties taškas ateityje vykdant atitinkamą palyginamą analizę. Mes visiškai pritarime jūsų pareikštiems nuogastavimams dėl struktūrinių fondų lėšų panaudojimo, taikant labai griežtus lėšų skirimo kriterijus. Negalime pasiūlyti tokio metodo, kurį pritaikant būtų galima remtis tik tai vienu kriterijumi atliekant vertinimą. Nacionalinės institucijos, regioninės institucijos čia turi atlikti labai svarbu vaidmenį, parengiant e, metodologiją ir pagrindžiant savo sprendimus dėl atitinkamų investicijų. Ir vykdant sanglaudos politiką šis lankstumo aspektas mūsų nuomonė ateitie turėtų būti išlaikomas. Dėl valdymo išlaidų. Teisingai atkreipėte dėmesį pranešimo projekte į tai, kad būtina užtikrinti skaidriausių priemonių naudojimą ir susitarti dėl tinkamo valdymo sąnaudų lygio. Komisija mano, kad reikėtų pasitelkti supaprastintą metodologiją, siekiant nustatyti valdymo sąnaudas, priimtinas valdymo sąnaudas e, siejamas su e, pasiekiamais rezultatais. Tai yra visuomet skiriant arba numatant tam tikrą valdymo lėšų lygį, būtina atsižvelgti į pasiekiamus rezultatus. Tačiau tarpusavėje neturėtų dubliuotis galutiniam gavėjui mokomos išmokos arba tiksliau galutiniam gavėjui E, išmokamos paramos sumos neturėtų apimti taip pat ir valdymo išlaidų arba neturėtų su jomis dubliuotis. Pranešime keliamas svarbus klausimas susijęs su <clears throat> vėlavimais. Pavyzdžiui, e, įgyvendinant Jeremy programos projektus per dabartinę finansinę perspektyvą, atkreipęs dėmesys, kad ateitie tokia praktika neturėtų pasikartoti, noriu pasakyti, kreipti dėmesį į tai, kad e, dėlsimas e, įvyko dėl e, tam tikrų valdymo žinių trūkumo, dėl su bendrafinansavimu susijusių problemų ateityje atitinkama tvarka bus supaprastinta ir e, bus taikoma standartizuota finansinių priemonių panaudojimo tvarka. Ir pagal tas priemonės, kuris galės pasirinkti valstybės narios pačius ir e, nuo busimosios daugiametės finansinės programos pradžios galėsimis naudotis, e, prisidės prie tų, kad e, ateityje atitinkamas problemas bus galima išspręsti daug greičiau ir atitinkamus projektus greičiau įgyvendinti. Taip pat e, paveldėjome problemą susijusią su finansinių priemonių parengimu Buvo teisingai pastebėta tiek audito rūmų ataskaitoje, tiek jūsų pranešime, kad e, kuomet e, svarstami klausimai susijęs su tam tikrais e, geografiniais apribojimais, kitais kitų ribojančių poveikių, yra svarbu užtikrinti tam tikrą kritinę masę rengiant finansinės priemonės. tačiau esama vieno aspekto, kuris prieštarauja šiems svarstymams, tai yra valstybių narių ir jų regionų institucinė atsakomybė. kuomet svarstoma tam tikra veiksmės programos apriptis, e, Tai šis svarstymai smarkiai priklauso nuo atskirų valstybių narių valstybinės santvarkos, nes e, tikrai būtų sudėtinga įtikinti Vokietiją investuoti į transporto priemonių gamyklą nacionaliniu lygmeniu, nes Vokietijoje e, viskas vyksta nuo senų senovės pasitelkiant regioninės investavimo priemonės. Tai reiškia, kad vienodų priemonių visose valstybėse narėse mes taikyti negalime šioje srityje. Tačiau reikia padėti daug pastangų, siekiant išaiškinti lėšų valdymo institucijoms, kad vykdant ateities projektus jų smulkė prieptis nebūtų pats geriausias sprendimas. Norėčiau pabaigai priminti nuostatas, kurios yra susijusios su mūsų pasiūlymu dėl busimosios daugiametės finansinės programos, siekiant veiksmingiau gyveninti finansinės priemonės, turiu omenyje specifinių taisyklių susijusių su finansinėmis priemonėmis rinkinį jų įgyvendinimo priemonės, kurios e, dabar yra prieinamos e, lėšų valdymo institucijos, institucijoms e, numato galimybę panaudoti skirtingų finansinių priemonių iš, išteklius, jeigu jie yra valdomi ES centrinių lygmenių nuostatos susijusios ataskaitų teikimu Čia galime kalbėti apie rimtus pokyčius, nustatant reikiamus standartus ir reikalavimus. Numatome e, laikotarpį po 2014 metų e, numatyti dar papildomų pokyčių, <clears throat> kalbant apie pirmenybės teikimą privačiam sektoriui tose taisyklėse yra pateikiami atitinkami paaiškinimai. O kad e, šios priemonės turėtų reikšti papildomą postumį valstybėms narėms ir atitinkamoms lėšų valdymo institucijoms, kurios pagėdauja įtraukti finansinės priemonės į būsimąjį programavimo laikotarpį. Ačiū direktoriui Nysleriui iš re, regio generalinio direktorato. Dar ponas Raušbendris paprašė žodžio, kuris atstovauja audito rūm, rūmams, o po to dar pranešėjai suteiksime galimybę apibendrinti diskusiją. Euh, Ačiū. Pirmininkė. Išklausęs komisijos atstovo pasisakymo norėčiau kai ką patikslinti, kad čia nebūtų sumaišties įvelta. E, komisijos atstovas sakė, kad e, kas dėl sverto efekto, tai e, sąlygos skirtingose regionuose yra labai skirtingas ir neįmanoma to palyginti. Aš tik tai noriu priminti, kad audito rūmų ataskaitose mes nelyginamų dalykų nelyginame. Ne, mes tiesiog lyginame regionus ir tuos pačius laikotarpius. Na ir toliau e, dėl antrojo klausimo. Uh, Dėl sverto efekto ir multiplikatoriaus efekto. Komisijos atstovas sakė, kad multiplikatoriaus efektas atsižvelgia į nacionalinį e, kofinansavimą būtų tikslingesnis. Čia reikėtų atsižvelgti į visas bendro finansavimo e, priemonės, e, taip pat ir įskaitant įprastinės nekompensuojamas išmokas. Paimkime dabar komisijos atstovo pavyzdį. Jeigu, pavyzdžiui, nacionalinis bendra finansavimas yra 50 siekiantis, tai multiplikatorius yra 2, multiplikatoriaus e, koeficientas yra 2 ir taip yra tas e, sverto efektas gaunamas. Vien, vienas, vienam prilykstantis sverto efektas. Toliau 2000-2006 metų ataskaitų nebuvimas. Komisijos atstovas sakė, kad kiekvienas regionas bei kiekviena valstybė narė e, turi tam tikros laisvės turėti ir mes tikrai to neginčijame, tiesiog e, poreikiai turėtų būti aiškiai identifikuojami. Taip pat norėtume priminti, kad 2000-2006 metais tų trūkumų buvo ir 2007-2013 metų laikotarpiu nieko naujo dabar tie trūkumai nesudaro. Toliau dėl valdymo sąnaudų. Komisija sakė, kad nebu, nebus MVI mokamų išlaidų ir fondų, iš fondų mokamų iš išmokų persidengimo. Komisija nežino, e, neturi tokios informacijos ir nežino, ar tokio, tos sumos nepersidengia, ar čia nėra dubliavimuose. Dėl, dėl mokymosi proceso. Dabar dėl standartizuoto požiūrio, tai mes tikrai tai skatindame. Na ir dabar dėl kriz, kritinės masės pasiekimo e, federalinėse struktūrose, kai kuriuose valstybėse narėse. Noriu tik tai priminti, kad Vokietijoje yra AFWV e, organizacija, institucija, kuri federaliniu lygiu veikia. Na dabar kas dėl ateityje taikytinų priemonių. Mes tikrai sutinkame su tuo, kad čia dar ir galima patobulinti tai, bei komisijos pasiūlymai eina tinkama linkme, tikrai e, neblogi yra, bet e, taip pat norėčiau parlamentarams priminti, kad 2011 e, metais mūsų rūmai septintą sprendimą yra parengę, numeris septyni sprendimą, dėl nuostatų susijusių su finansiniais instrumentais. Tai tiek patikslinimų, ačiū uždėmesi. Ačiū ponui Rauhui. Dabar žodis ponui Rivelinė. Ačiū. Norėčiau padėkoti komisijos bei auditorumų atstovų, atstovams bei kolegams už pastabas. Man atrodo, kad audito rūmų atstovas labai puikiai nušvietė situaciją. Tikrai nacionalinis fondas negali būti laikomas multiplikatoriumi. Tai yra tik tai instrumentas galintis patobulinti, pagerinti tiksliau komisijos e, priemonių rezultatus. Na ir dabar dar paskutinis e, pas, e, auditorumo stovo iškeltas aspektas kaštų sąnaudų atskirimas MVI yra labai svarbus dalykas. Na ir dar kitas dalykas. Duomenys bei ataskaitos turi būti vertinamas objektyviai tam, kad turėtume realiai situaciją spindinti pagrindą. Na ir dabar dėl to, ką sakė kolega Serama, Sarema. Man atrodo, kad tai yra daugiau teorinis požiūris, dar taip pat reikėtų pasižiūrėti ir į praktiką. Ir praktiškai svarbiausia yra turėti lankščius instrumentus, mažiau kainuojančius instrumentus. Kaip žinia, e, kaštai yra ypač dideli MVI šių šiais sunkiais laikais. dabar buvo nuspręsta perėti prie kito finansavimo tipo. Ir tam, kad tai turėtų teigiamo poveikio ekonomikai, reikalingas yra vertinimas, kuriuo metu galima būtų diferencijuotai vertinti regionus. Tačiau to diferencijavimo tikslas būtų parengti naudingą modelį. Na ir štai šiandien pradėjome diskusiją, remdamėsi tikrai svarbiais pasiūlymais. Dabar kolegai galiu tik tai pasakyti, kad pabandykime vieni kitų išklausyti tam, kad galėtume pateikti paskui e, pakeitimų. Juk mūsų tikslas visų yra vienodas - sužinoti, ar sąnaudos sumažėjo, bei taip pat mums čia reikalingas multiplikatorius efektas tam, kad suteiktų, pagelbėtume sunkiai, e, sunkiai ekonominiai situacijai. situacijai. Ačiū kolegai Rivelinį už pastabas, taip pat <clears throat> ir ponui Nyslė iš komisijos, ponui Rauch, kuris atstovavo ponui Noak. Ir jau ir baigėme šios dienos darbo tvarkę nagrinėti. Posėdis nutraukiamas, pratesime rytoj 9 val. ryto. Vyks balsavimas, ačiū visiems ir iki rytojaus. Pirmininkas maloniai dėkoja vertėjams ir tai dėkoja klaususiems.